E, siūlau nutraukti asmeninius pokalbius ir pradėti posėdį. Norėčiau prieš pasveikindama e, svečią padaryti keletą pranešimų dėl pirmojo darbo tvarkės, pagal pirmąjį darbo tvarkės punktą. E, septintas, septynioliktas klausimas Atsiprašau, 16 klausimas dėl maisto skirtimo, program, maisto skirtimo programos yra pakeistas kitų žodinių klausimų dėl Europos strategijos e, benamiams. E, ir bus po šio klausimo pasiūlyta e, rezoliucija toliau. 18 punktas dėl globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas. 17 valandą turėtume svarstyti šį klausimą. Biudžeto komitetas yra atšaukę savo posėdį ir šį klausimą, kaip sakiau, svarstysime anksčiau. Rytoj ponė Figureido pirmininkaus posėdžiui ir jeigu niekas nenori nieko pasakyti, tada laikome, kad darbo tvarkė patvirtinta ir periname prie antrojo darbo tvarkės punkto. Pasakysiu, kad mūsų darbą transliuojam, transliuojamas mūsų, mūsų darbas posėdis internetu. Ir klausimas dėl bendro darbo ir gyvenimo leidimo e, bus svarstamas ir mes galėsime pasišnekėti apie tai, kas vyksta, e, kokie yra naujausi dalykai. Ačiū vyko neformalus trilogas 23 gegužės, birželio 7 Libė komitetas surengė posėdį su E, atsakinga pranešė šiuo klausimu. Birželio 22 veiks trilogas ir aš taip pat dalyvausiu. Tikriausiai tai bus paskutinis trilogas. Tai yra galimybė apsispręsti, kaip geriausiai spręsti šią problemą. 22 užimtumo komiteto vadovė taip pat e, dalyvaus. Mes turime ginti migrantų darbuotojų teisės, kovojame už tai, kovojame su kitu komitetu, už tai, kad būtų jiems vienodos teisės suteiktos. Kitas komitetas yra atsakingas, bet ir mes turime kompetenciją šio klausimu. Aš e, bandau būti kaip galima atviresnis e, Libe komiteto nuomoniai, bet trilogija tokia e, reikėtų galvoti apie mūsų dalyvavimą. Mes esame atsakingas komitetas ir turime būti išklausyti. Naujausios žinios yra geros, pirmininkė, noriu pasakyti, kad norima labiau bendradarbiauti ne tik dėl procedūrinių dalykų, bet ir dėl, dėl turinio ir esmės dalykų. Dar neišspręsti trys klausimai. Uh, plenarnė sesija komiteto prašymų e, balsavom, mes dėl daug ko pralaimėjome ir dar trys svarbus klausimai yra, dėl kurių buvo sutarta. Pirmasis yra lingvistinis klausimas, tai nėra toks jau labai reikšmingas dalykas, dėl to neturėtų būti problemų. Ir manau, kad galime pasitelkti skirtingus terminus, kalbėdami apie darbinimo agentūras svarbiausias klausimas yra darbuotojų iš trečiųjų šalių teisės tų, kurie dirbo ES ir grįžta į savo kilmės šalį. Taryba mano, kad kai tie žmonės grįžta į savo kilmės šalį, jie nebeturėtų gauti pensijos. E, kitaip tariant, e, ribojamas pensijų eksportas. Ir tai yra skirtinga nuo ES piliečio, kuris vyksta į trečią šalį dirbti, tai yra raudona tam tikra linija. Libė komitetas ir mūsų komitetas turėtų užtikrinti, kad būtų taikomos vienodos sąlygos dėl pensijų eksporto. Trečias klausimas, kuris taip pat nėra toks jau reikšmingas yra susijęs su profesiniu ir profesinių bedarbių mokymu. E, sakoma, kad reikia nustatyti bent jau šešių mėnesių įdarbinimo sutartį. Tai yra minimalus laikotarpis. Aš jau suteikiau informacijos jums šiuo klausimu, nebus primama jokių sprendimų, nes neaišku, kokie yra įgaliojimai. Reikia pasižiūrėti, kaip toliau viskas plėtosis. Neturėtų kilti problemų, jeigu mūsų nuomonė bus pritarta. Aš pritarsiu procedūrai, tačiau jeigu Libė komitetas nori prieštarauti mūsų reikalavimams, kuriam nors iš jų aš pateiksiu šios klausimus per plenarinę sesiją, nors ir vienas taičiau tą daryti. Ačiū. Galiu patvirtinti, kad galėsiu dalyvauti kitame trilogo posėdėje. Mes esame parengę Elksenos kodeksą dėl darybų su taryba ir pagal šį kodeksą dėrybų komanda triloguose turi susidėti iš asmenų, kurie yra susijęs su tam tikrų klausimų. Mes esame e, komitetas, kuris iš dalies atsakingas už šį klausimą. Aš esu jo pirmininkė, taigi kartu su pranešėju dalyvausiu posėdėje. Pane Matiu prašė patvirtinti nuomonę ir dar kartą pabrėžti kurią, nuomonę, kurią esame anksčiau pareiškėme. Kitaip tariant, reikia pasitikslinti, ar mes pasiekėme viską, ko norime per trialogą ir ar atspindės trialogas komiteto poziciją. Dar norėjau pasakyti Jums, kad tarp savo dokumentų turite klausimo protokolą. Klausimo, kuris vyko balandžio 14 dieną su socialiniais partneriais dėl darbo laiko direktyvos. Dar vienas svarbus informacinis dalykas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad regioninių reikalų komitetas pono Piperio e, penktąją sanglaudos ataskaitą svarsto Mes rengėme nuomonę šiuo klausimu. 50 pastraipa, 55 pastraipa šio pranešimo e, kel yra susijęs su mūsų komiteto kompetencija. Minimas prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Tai yra susijęs su 50 e, straipsnio interpretavimu, kurį pateikė Konstitucinių reikalų komitetas. 50 straipsnio interpretavimas nepakankamai geras, mes nesame patenkinti tuo, kaip jis interpretuojamas. Ir tuo, ką tas interpretavimas reiškia mūsų komitetui. Taigi, prašėme paaiškinimo, prašėme, kad ponė Matijo pateiktų paaiškinimą ir pirmininkas ponas Kasinė taip pat, kad pateiktų paaiškinimą. E, dabar, kaip sakiau, aiškinamas e, šis straipsnis Konstitucinių reikalų komitete, tačiau vis tik darbas dar nėra pasibaigęs. Taigi kyla klausimas, kaip mes dirbsime, ką darysime su 55 pastraipa. Mes manome, kad jos ten neturėtų būti ir prašysime, kreipsimės į pirmininką Lėnę ir mm, prašysime, kad mūsų interpretacija darbo tvarkos taisyklių būtų taikoma, kad mes taptume dalyvaujančių komitetu ir kad e, mūsų komiteto nuomonė būtų priimta domen. Esame paprašę atskiro balsavimo dėl 55 pastraipos ir noriu pakviesti visas frakcijas susitelkti, įskaitant EPP, ir balsuoti prieš 55 pastraipą. Taigi tiek pirmininkės pareiškimų, pranešimų. Norėčiau padėkoti ponui Kertrund už tai, kad jisai atvyko pas mus ir kad palaukia kantriai, kol baigsiu visus pranešimus. Jūs esate uh, pagrindinių teisų agentūros vadovas, jūsų darbas yra platesnis negu kad mūsų komiteto kompetencija, tačiau mes manome, kad mums labai svarbu išklausyti jūsų nuomonės, nes užimtumo policijo, politikos, e, socialinės politikos e, srityse susidurėme su jūsų kompetencijos e, aspektais. Norėtume informacijos apie Romų klausimą. Tai buvo labai rimta problema Europoje, jūsų agentūra užsima šio klausimu. Taigi, direktoriau, ponė Kierumai, žodis jums. Paskui pateiksime jums klausimų. Really to, to to... Ačiū, ponės ir ponai. Man labai didžiulė garbė ir malonumas kreiptis į jūs, į šį komitetą. Ir aš manau, kad mūsų agentūra ir jūsų komitetas ir toliau vystys dialogą. Manau, kad mes turime daug bendro ir mes padengėme daugybę sričių ir mes turime tikrai bendrų klausimų. Mes pateikėme metinį, metinę ataskaitą ir aš atsinešiau kelias kopijas šios metinės ataskaitos. Atsiųsiu jums dar daugiau tų kopijų, jeigu reikės. Iš tiesų, E, man šis mūsų posėdis tik iliustruoja, kad pagrindinės teisės tapo vis svarbesnės pastaraisiais metais e, įvairiuose komitetuose ir ypač jūsų komitete ir lybė komitete, e, kaip pagrindinis klausimas nagrinėjamas pagrindinės teisės ir jų laikymasis. Aš norėčiau tik trumpai kreiptis į jūs ir trumpai pri, pristatyti savo darbą. Aš turiu uh, kelis klausimus aptarti, tai būtent uh, Romų klausimas, tai yra žmonės uh, su negale. Uh, žmonės, e, kurie patenka iš trečių šalių pas mus, kaip imigrantai darbuotojai, kaip jų teisės yra e, traktuojamos. Ir taip pat e, kitas klausimas yra mm, Europos platforma skirta kovai su socialinė atskirtimi ir nedarbu. Taigi pirmas dalykas tai yra Romų klausimas. Ši etninė grupė yra labiausiai diskriminuojama visoje Europoje. 2008 metais agentūra atliko tyrimą visoje Europoje, kur mes apklausėme 28 tūkstančius etninių grupių atstovus. Apie 500 Romų apklausėme esarniuose valstybėse. Ir mes sukaupėme daugybę informacijos. Tai yra, atsiprašau, 3500 Romų apklausėme. Ir paaiškėjo, kad Romai yra labai diskriminuojami Ši diskriminacija yra tikrai aukšto lygio. Ir šiandien manęs paprašė pakalbėti apie e, kitą problemą, e, kodėl žmonės nutraukia mokslą mokyklose. Iš esmės, e, švietimas tai yra viena iš pagrindinių teisių. Ir ji taip pat priskirta ir vaiko teisų konvencijai. Ir įtraukta į kitas pagrindinių teisų konvencijas ir hartiją iš e, septynių mm, valstybių, e, kurios 2008 metais buvo ištirtos, paaiškėjo, kad e, Romai mokosi tik tai apie penkerius metus mokyklose ir po to jie mokyklą palieka. Ir ši proporcija palyginti su kitais vaikais yra labai didelė. Tai yra 35 procentai palyginti 75 procentais. Ir matosi, kad apskritai 2 e, procentai O kiti vaikai palieka mokyklas e, anksti, tačiau tai yra sudaro tik 2 procentus visų nesimokančių vaikų. Taigi, e, matome, kad Romai susidurė su didžiulėmis problemomis švietimo srityje. Agentūra bandė nustatyti pagrindinės priežastis, kodėl Romai nesimoko. Akivaizdu, kad yra didžiulė diskriminacija, pavyzdžiui, segregacija vyksta. Romų, mokyklai, e, Romų vaikai mokosi atitinkamose mokyklose arba atskirose klasėse. Žinoma, padaryta atitinkama pažanga siekiant įtraukti Romus į pagrindinę švietimo sistemą. Matosi ir pozityvios tendencijos. Tačiau be papildomų priemonių, kad, kuriamis būtų skatinama tolerancija ir naikinami rasiniai stereotipai, Romai susiduria su patyčiomis iš kitų vaikų, su priešiškumu, sakykime, iš mokytojų arba iš kito mokyklos personalo ir iš kitų mokinių tėvų, kurie yra neromai. Taigi yra pakankamai sunku įtraukti į pagrindinę švietimo sistemą romus ir reikia atsižvelgti į tam tikrus aspektus. Kiti aspektai susiję su diskriminacija galbūt nėra pagrindiniai, jie yra susiję su socialinėmis ekonominėmis problemomis. Žinoma, socialinės ekonominės problemos yra palietusios daugybę kitų žmonių grupių. Tačiau Romams tai yra viena iš svarbiausių problemų. Paprastai Romai gyvena tokiuose namuose arba tokiuose gyvenvietėse, kurios yra nelabai įtrauktos į bendrą infrastruktūrą. Ir jie turi nedidelę arba menką prieigą prie švietimo įstaigų ar prie kitų infrastruktūros įstaigų. Aš e, apsilankiau Romų gyvenvietėje vienoje valstybėje narėje. Ir ši gyvenvietė buvo apie kelias kilometrus nutolusi nuo miestelio ir nebuvo mokyklos transporto vaikams, kuris gabentų vaikus į mokyklas. Meras e, nežinojo apie šią problemą, tačiau e, pažadėjo atsižvelgti į e šią problemą ir suteikti transportą Romų vaikams. Kitas dalykas, tai Romų vaikai privalo imtis veiklos pakankamai anksti, kad užtikrintų tam tikras pajamas savo šeimoms. Jie e, bando patekti į darbo rinką ir e dėl to palieka mokyklas. Nes ir tėvai iš esmės nemato pridėtinės vertės švietime, nes toks yra jų gyvenimo būdas. Jie mano, kad vaikai turi anksti pradėti dirbti. Reikia tam tikrų priemonių, siekiant nustatyti, e, kokie veiksniai e, lemia Romų atskirtį, kokios yra socialinės ekonominės problemos, kokios yra realios problemos susijusios su diskriminacija. Štai kodėl pagrindinių teisų agentūra nuolat tyria diskriminaciją prieš Romus. Ir mes e, tik, ne tik tyriame Romų bendruomenės, taip pat tyri, tyriamos ir kitos bendruomenės, kurios yra tokiuose vietovėse. Taigi mes e, stengiamės e, išsiaiškinti, kur yra skurdo sukeltas problemos ir kur yra diskriminacijos sukeltas problemos ir kaip jas galima išspręsti. Šį minėtą tyrimą mes vykdome su jungtinių tautų e, vystimosi agentūra ir su pasaulio banku. Stengiamės perimti jų patirtį, spręsdami šias problemas, taip pat įgyti, perimti ir kitą patirtį iš kitų valstybių narių, iš kitų valstybių, kitose pasaulio šalyse. Kitas e, dalykas, kuris buvo minėtas pirmininkės, tai yra žmonių su negaliu problemos. Jūs žinote, kad ES e, ratifikavo e, Junktinių tautų konvenciją skirtą žmonėms su negale. Tai ir ES įsipareigo ginti žmonių su negale teisės. Agentūra atlieka daug tyrimų šioje srityje ir aš tikiuosi, mes galėsime pateikti daug informacijos ir patirties, kaip mes galime užtikrinti e, lygias teisės ir sumažinti diskriminaciją, kalbant apie žmonės su negale. Pastaraisiais metais agentūra paskelbė ataskaitą apie e, politinį dalyvavimą. Ir mes nustatėme, kad kai kuriuose valstybėse narėse veiksmingai e, taikomos priemonės, kurios, kurios e, neleidžia dalyvauti rinkimuose arba politinėje veikloje žmonėms su protinė negale. Taigi, septyniose valstybėse narėse taikoma tokia praktika. Ir e, Bet žinoma, kad valstybės narės e, atidžiai seka mūsų tyrimus ir bando perkelti mūsų patirtį į savo teisės aktus. Taigi šitą atskirtis nuo politinio gyvenimo ir atskirtis nuo e, demokratinio gyvenimo trukdo demokratėti pačiai Europos Sąjungai. E, taigi šitą negalios temą yra susijusi su keturiomis potėmėmis. Būtent būtina socialinių įstaigų. Kitas dalykas, e, bendruomenėse trūksta užtikrintų gerų gyvenimo sąlygų. Kitas dalykas tai yra teisės aktų stoka. Ir kitas dalykas galimybė pasinaudoti teismais ir teisingumu. Šiems žmonėms turi būti užtikrinta. E, buvo atliktas tyrimas ir šio tyrimo rezultatai. Šio tyrimas atliktas devyniose valstybėse narėse. Atliktas apklausos ir mes turime tam tikras išvadas. Mes peržvelgėme visas institucijas, kurios egzistuoja visose valstybėse narėse, 27 valstybės narėse. Ir galbūt e, reikėtų mažiau kreipti dėmesį į institucijas, bet daugiau dėmesį kreipti į filosofiją. Būtent kaip yra atliekama priežiūra, socialinė priežiūra, kad būtų užtikrinta uh, ES daugiau individualios priežiūros žmonėms su negale. Tai yra mūsų preliminarios išvados iš mūsų tyrimų. Aš manau, kad e, išsamesnius duomenys mes galėsime pateikti vėliau, remdamėsi savo tyrimų išvadomis. Kitas dalykas tai yra, m, mm, turi būti užtikrintos ES neįgalių žmonių teisės siekiant e, neprikla, jų nepriklausomumą užtikrinti. Tam e, e, reikalingas deinstitucionalizavimas. Tai būtent, kad jie būtų negalų žmonės savarankiški. Ir kad, e, sakykime, institucijos vieną dieną neglobotų, e, globotų tiksliau šitos žmonės su negale, o kitą dieną neišmestų jų į gatvę, kad jie pradėtų savarankišką gyvenimą. Kad būtų mokyklose atsižvelgiama į žmonės su protinė negalė, kad jiems būtų taikoma atitinkamas sąlygos. Taigi turime surasti tam tikrą pusiausvyrą. Kitas dalykas, Europos struktūriniai fondai galėtų būti skirti sukurti infrastruktūrą, kuri padėtų savarankiškai gyventi žmonėms su negale. Ir tam reiktų parengti atitinkamai ir dabartinės institucijas. Taigi tyrimė nustatyta, kad žmonės su negale mano, kad bet kokia įdarbinimo forma yra vertinga jų asmeniniai patirčiai, jų asmeniniam savarankiškam gyvenimui. Tai taip suteikiama prasmė jų gyvenimui. Tačiau sėkiu mes turėtume e, apsaugoti tos žmonės nuo išnaudojimo. Pavyzdžiui, vienas asmuo, kurį, kurį mes apklausėme, pasakė, kad uh, kad vienos institucijos praktiškai naudojosi žmonėmis su negale kaip, kaip pigia arba nemokama darbo jėga. Ir be to turi būti taikoma socialinė įtrauktis, būtent kalbant apie švietimą. Čia atsižvelgiant į Junktinių tautų konvenciją ginančią žmonės su negale, mes turime gyventi atitinkamas nuostatas ir Europos Sąjungoje, kad žmonėms būtų taikoma atitinkama medicininė priežiūra, kad būtų individualus požiūris jos puoselėjimas kad būtų jie kaip asmenybės vertinami ir nebūtų per daug dėmesio sutelta į jų neįgalumą. Kitas dalykas, tai kuo užsima agentūra, tai yra E, imigrantų darbo sąlygos. Ataskaita kitą mėnesį bus pateikta ir e, šią ataskaitą bus e, didesnio projekto dalis. Šio projektu siekiama ištirti imigrantų, dar, dar, imigrantų darbuotojų darbo sąlygas ir apskaitai gyvenimo sąlygas. Čia mes bandome ištirti darbuotojų imigrantų statusą, kurie dirba valstybėse, tai yra dirba namuose ir e, kad būtų nustatytos atitinkamos vizų sąlygos. Dešimtyje valstybių narių buvo atliktas tyrimas. E, buvo apklausos pilietinės visuomenės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos. Mes siekėme ištirti situaciją visose valstybėse narėse. Ir mes ištyrėme penkias pagrindinės e, sritis. Tai yra darbo sąlygas, atleidimą iš darbo, išaiškos laisvę ir šeimos gyvenimą. Tai mes e, iškeliame tris problemas, kurios e, pasirodė aiškiausiai mūsų tyrimė. Pirmiausia, šie e, žmonės su negale, jie patiria daugiausia diskriminacijos. Daugiausia namuose dirba moteris. Todėl moteris yra, pavyzdžiui, tampa dažniausiai aukos smurto namuose Taip pat jos yra persekiojamas dėl savo rasės arba etinės priklausomybės. Tai būtent čia kalbama apie migrantus darbuotojus. Paprastai e, darbas namuose yra netoks reglamentuotas kaip e, kitos darbo formos. Pavyzdžiui, darbo inspektoriai paprastai netyria tokio darbo namuose. Kitas dalykas e, yra didžiuliai barjerai sudaromi, siekiant, siekiant e, pasinaudoti teisingumu, pavyzdžiui, kreiptis į teismą ir pranešti, kad e, migrantai yra išnaudojami arba jie patiria smurtą namuose. Migracijos institucijams yra pranešama tik tai labai nedaug atvejų apie smurtą arba išnaudojimą, nes žmonės migrantai bijo kreiptis į valstybės institucijas migrantai, jeigu jie patenka į darbo rinką, jie turėtų turėti tas pačias teisės, kaip ir kiti darbuotojai remiantis ES ir tarptautinėmis nuostatomis, remiantis tarptautinė darbo organizacija ir, ir e, Junktinių tautų konvencija. Praktiškai nacionalinės teisė paprastai nėra labai aiški. Ir ne visada garantuoja tas pačias teisės migrantams darbuotojams ir reiktų patobulinti būtent šią nacionalinę teisę. Tai nustatyti, pavyzdžiui, sąlygas dėl minimalaus darbo užmokesčio, dėl kompensacijų už tam tikrus e, nelaimingus įvykius, kad būtų užtikrintos atitinkamos socialinės e, sąlygos ir kad būtų užtikrintos darbo sąlygos. Kitas dalykas, valstybės narės taip pat galėtų atsižvelgti į tai, kad nacionalinėse valstybėse e, narėse trūksta darbo jėgos. Ir reikėtų migrantams darbuotojams suteikti nuolatinį statusą ir geresnę apsaugą. Taigi, ponios ir ponai, yra daugybė problemų, kurios kyla Romams, žmonėms su negale ir migrantams. Ir tai rodo, kiek dar daug reikia nuveikti, kad būtų įgyvendintos pagrindinės teisės kurios yra nustatytos pagrindinių teisų hartijoje. Pagrindinių teisų agentūra džiaugiasi galėdama padėti savo patirtimi jūsų komitetui ir padėti spręsti šias problemas. Taigi, ačiū uždėmesi ir laukiu jūsų klausimų. Euh, Labai ačiū direktoriui už tokį tikslų temos pristatymą. Dabar suteiksiu žodį trims kolegoms, kurie nori pasisakyti. Pirmasis – ponas Serkas, paskui ponė Elizabeth Schroeter. Dėkuoju. Pirmininkė, dėkuoju direktoriui. Labai nuoširdžiai Jums dėkuoju kadangi dabar esu įsitikinęs, kad jūsų agentūra yra vertinga ir jūs žinote, kaip strategiškai svarbu dar nuveikti e, tolesnius darbus e, tarptautiniu mastu visuomenės e, orumas yra vertinamas ne pajamomis vienam gyventojui, bet ir taip pat tuo, kai parodoma tarpusavio pagarba tos visuomenės nariams. Ir kai kurie žmonės neturi priemonių oriai gyventi ir turi kreiptis į kaimynus pagalbos. Aš labai vertinu jūsų darbą, dėl nereguliarių migrantų, dėl Romų ir norėjau jūsų paklausti, kai ku, ar jūs jau esate atlikę ar ketinate atlikti tyrimą, kuris galėtų patikslinti žmogaus teisių klausimą. Negalima daryti skirtumą tarp piliečių vertinant žmogaus teisės. Hartija yra taikoma visiems Europ... Mano klausimas toks, ar visiems Europos, Europos Sąjungos gyvena, Sąjungoje gyvenantiems žmonėms, ar tik piliečiams taikoma hartija? Ir Atrodo, kad egzistuoja du, dvi skirtingos kategorijos piliečių. Nekalbu apie nelegalius migrantus, bet e, kalbu apie tuos žmonės, kurie legaliai gyvena ES, jie yra diskriminuojami kaip trečiarūšiai piliečiai. Taigi, ar yra skirtumas tarp asmenų pagal jų teisinį statusą, užimtumą ir panašiai. Ar jūs pasižiūrėjote į šiuos dalykus detaliau? Ir dar vienas aspektas. Kai kalbame apie žmogaus teisės, jų apsaugą, e, galima praplėsti jas antrai, trečiai kartai, kalbu apie ekonominės teisės. Ir aš norėčiau paklausti, ar agentūra ketina ir toliau plėsti tokią sampratą, koncepciją. Ir taip pat, kaip užtikrinamas žmogaus orumas, nes orumas susijęs su jo gytų išsilavinimu, sveikatos apsauga ir panašiai. Dabar Elizabeth Šioter. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, man jūsų pranešimas labai įdomus. Ir aš norėčiau užduoti bendro pavadžio klausimą. Vienas dalykas. Tai pirmiausia, aš norėčiau pasidomėti žmonėmis su negale. Tai e, jūs pasakėte vieną pagrindinį sakinį, kad e, mokyklų sistemos turi atsiverti žmonėms su negale. Ir tik tokiu būdu galime užtikrinti, kad, e, kad e, jiems bus, tiems žmonėms su negale, užtikrintas tinkamas išsilavinimas ir patekimas į darbo rinką. Iš tiesų aš pritariu jūsų požiūriu. Tačiau ES mes turime su tokia problema, kad blokuojami tokie sprendimai, ypač taryboje. Čia kalbant ypač apie nediskriminavimo direktyvą. Ir e, iš esmės čia prieštaraujame pačios jungtinių tautų konvencijos įgyvendinimui. Mes žinome, kad e, labai blokuojama šio klausimo sprendimas, tai yra švietimo sistemos nėra atveriamos ir darbo rinka nėra atveriama žmonėms su, su negale. Kaip jūs galėtumėte pralaužti šitą blokadą? Man susidaro įspūdis, kad šiuo metu Vokietijoje yra tam tikras judėjimas kur bandoma sukurti socialinį įtraukį per mokyklų sistemas, per švietimo sistemas. Ką jūs galėtumėt patarti toms šalims kaip Vokietija? Dar kitas dalykas, gal mes galėtume kitų būdų paieškoti, kaip pralaužti šitą blokadą. Ne tik tai, pavyzdžiui, su nediskriminavimo direktyva. Ar, ar ši nediskriminavimo direktyva yra tinkamiausias būdas? Ir dar vienas dalykas, kai kuriuose valstybėse narėse e, tarsi nenorima ir tarsi įgyveninti tos nediskriminavimo direktyvos ir joms tarsi leidžiama neįgyveninti tos direktyvos. Kaip jūs, man, kaip jūs manote, kokias pasakmes turės uh, toks uh, direktyvos neįgyvendinimas? J'ai clos la liste des orateurs. Dėkoju. Dar ponė Lin. Paskui Arkuzar. Ačiū, kad šiandien aplankėte mus. Pratesiu Elizabet Šrater mintį dėl e, negalios direktyvos svarstamos. Uh, e, taryboje. Ar jūs kalbatės su tom valstybėm narėm, kurios kelia kliuvinių, kas tos valstybės narės yra dabar dėl jūsų glaudžių kontaktų su kitom institucijom? Aš aišku sveikinu tos kontaktus, jūs sakote, kad ataskaita kitais metais bus teikiama, ar dabar yra įrodymų, kaip Europos struktūriniai e, e, fondai panaudojami yra tose valstybėse narėse, kurias nagrinėjate. Ir uh, Dėl uh, psichiatrijos ligonių uždarimo kalbėjote apie proto negalę, apie žmonės su negale. Ar uh, svarbu tebe nagrinėti problemą susijusią su lovom narvais tose institucijose. Ta problema jau senai yra, šiek tiek gerėja padėtis, bet tebėra atveju, kai tokios lovos narvai tebe naudojama ir dažnai vietoj tokių lovų narvų naudojami medikamentai yra, jie skiriami tiems pacientams. pacientams. Tad tiek dėl proto negalios, bet e, man džiugu, kad e, parlamente einama tinkama e, linkme ir stebime džiugius poslinkius. Nutolsta, nutolta to, nuo to medicinio modelio, atsižvelgiama į žmonių te, žmogaus teisės tų žmonių atveju dėl uh, to, e, kaip yra išnaudoj, išnaudojami e, seni e, žmonės. Ir tai svarbu nagrinėti, ypač kalbant apie ilgalaikės globos aplinką. Vėlgi šiandien, šiandien vyko konferencija. Ten kalbėt apie tai, kad sen, senai žmonėm nebūtų naudojamasi atliekant klinikinius tyrimus ir, ir panašiai. Dar suteiksiu žodį keliams klausėjams. Ponas Kosa. Aš e, norėjau iš pradžių pateikti ilgą klausimą, bet gal apsiribosiu tik tai daliniu klausimu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti jūsų agentūrai už iki šiol atliktą darbą. Aš esu pranešėjas e, klausimų dėl neįgaliųjų asmenų teisių ir noriu jūsų kai ko paklausti. E, ar agentūra numato atlikti bendrąjį tyrimą dėl neįgaliųjų e, žmonių teisių? Ir pavyzdžiui, pažiūrėti, kiek Lisabonos sutartis yra įgyvendinama ir kiek tai atitinka jungtinių tautų konvencija dėl neįgaliųjų teisių. Toks mano pirmas klausimas. Antrasis. Balsavimo teisės asmenims, kurie kenčia nuo protinės psichinės negalios. Tai yra dalyva, ir kitaip tariant jų dalyvavimas politinėme gyvenime. Norėčiau paklausti jūsų, ar bandysite išplėsti savo studijų lauką, tyrimų lauką ir pažiūrėsite ne tik tai į psichikos negalę turinčius asmenys, bet ir kitus, pavyzdžiui, žmonės, kurie turi naudotis e, vežimėliais ar panašiai. E, dar vienas dalykas - gimtosios kalbos naudojimas. Ar nenumatote atlikti tyrimo kaip agentūra? kuris parodytų, e, kaip yra su žmonėmis naudojančiais gestų kalbą, kaip jie gali bendrauti su ES institucijomis. Ar yra pakankamai galimybių? Dabar siūlau Jums atsakyti į tuos pirmosius keturis klausimus, jau galima neišsiplėskite per nelik. Um... Ačiū. Visų pirma, dėl įvairių statuso klausimo, kalbant apie žmogaus teisų apsaugą. Bendrai kalbant, kertinės e, teisės turi visi Tai ir Hartijos teisės, ir Europos, Junktinių tautų konvencijos teisės. Nelegalus migrantai tai e, būtų ir tie piliečiai, e, kurie turi, turi teisę tą e, statusą Ir aišku, balsavimo teisė priklauso piliečiams, ne piliečiams dažniausiai tai nepriklauso. Po to dar yra diferenciacija, kai jau uh, nutostame nuo žmogaus teisų režimo taikymos ryties, tai pavyzdžiui, tai būtų turistai, laikini darbuotojai nuolatiniai e, gyventojai ir čia tai e, padėtis skiriasi nuo piliečių ir aišku, čia ga, galimas diskriminacijos e, aspektas, kai yra toks skirstimas paprastai pagal žmogaus teisų taikymo sritį. Na, o diskriminacijos požiūriu, na, tai dažnai yra įtraukiama į mūsų ataskaitas. Ir tai plėtojama dvišalių e, pagrindų, tai galima būtų daryti, jeigu tokias temas norėtume, kad mes nagrinėtumėm. Dėl horizontalios direktyvos. Ir dėl kliūčių sistemoje agentūra nėra įgaliota tiesiogiai e, dalyvauti politinėme teisėkuros procese. Tačiau žinoma daugelis mūsų ataskaitų, nesvarbu ar tai būtų skirta negaliai, ar seksualiniai orientacijai, ar kitoms e, teisėms, kurios yra svarbus, kalbant apie horizontalią direktyvą, E, tai yra, yra rengiamas ir jomis remiamas e, diskusijos ES ir turbūt e, tai yra geriausias būdas agentūrai prisidėti. Prie to taip mes galime konstatuoti, taip yra problema, taip yra teisinės vakumas, kurį reikėtų užpildyti, tai būtų naudinga. Ir Žinoma, kalbantis e, su jūsų komitetu, galbūt tai dvi šalių pagrindų kalbantis, e, e, būtų galima apsispręsti, jeigu, tarkim, tyrimų nėra, galbūt reikia papildomų tyrimų, reikėtų panagrinėti faktus. Ir galbūt geriausias būdas būtų mums prisidėti dėl kolektyvinių ieškinių. Turiu pasakyti, kad šiuo konkrečiu klausimu nedirbome. Uh, Mes skiriame dėmesį galimybę, kreip, galimybę kreiptis į teismą e, ir e, galbūt periferijoje, kaip tik tai tos ryties ir būtų kolektyviniai ieškiniai, ir galbūt vėliau imsimės ir šito klausimo. Dėl struktūrinių fondų, dėl to, kaip jie panaudojami, spėju, kad yra tam tikras supratimas, kaip panaudojami struktūriniai fondai šio požiūrio, taip pat kalbant apie, e, apie e, judumą žmonių su, su negale. E, taip, tai, e, tai reikėtų spręsti. Neoficialiai esu kalbėjęs su vairiais pareigūnais, yra tam tikrų poslinkių, tačiau žinau, kad e, yra ir ta, tam tikrų apribojimų, tam tikros ribos struktūrinių fondų panaudojimo, bet yra tas supratimas, suvokimas ir vėlgi konvencija čia labai pasitarnauja, e, atkreipiant dėmesį į tas naujas perspektyvas. Dėl lovų narvų e, ne, negaliu e, tiksliai atsakyti, nesu matęs visos medžiagos, jį tik tai gavome, dirbame, kolegos vienoje kaip tik tai rašo ataskaitą, tad konkrečiai dėl lovų narvų nu, nesu tikras, bet būčiau nustebęs, jei tas klausimas nesprendžiamas. Kaip tik tai dabar rengiame e, tokią ataskaitą, e, dirbame labai glaudžiai su asmenim, su psichinė negalė, su kitom negaliam, siekiant užtikrinti, kad būtų paliesti visi klausimai, kurie yra e, aktualūs valstybėse narėse. Ir turiu pasakyti, kad tas darbas mums atvėrė akis dėl to, kokių iššūkių yra dėl E, senelių, senyvo amžiaus žmonių. Mes konkrečiai nekalbame apie senelius, Tačiau net mešiau galimybės daugiau to klausimų užsiimti ateityje, tačiau ką mes darome, kai kalbame apie tam tikrą perspektyvą, kaip kalbame apie tai, kaip institucijos dirba, e, kaip jos e, nutolsta nuo institucinio požiūrio, kad, e, kad būtų labiau taikomas individualizuotas požiūris o ne institucinis požiūris, tai iš tiesų dėmesio centre turėtų būti asmuo, jo gerovė, o ne institucija, institucijos gerovė. Taigi e, mums reikalingas tas poslinkis, e, tačiau e, esu tikras, kad taip tai, tai bus ir kitose institucijose, tai persimės ir į ten, jeigu pradėsime dirbti strategiškai, tai tai e, turės didesnio poveikio, platesnio poveikio visuomenėje, kadangi didelė dalimi būtent e, taip ir suvokiame žmonės institucijose, nesvarbu, ar tai būtų vaikai, ar, ar, ar seneliai, ar žmonės su, su negale. Tačiau Žinoma, e, tai, tai klausimas, kuris e, pateks į mūsų darbo atvarkę. Dėl balsavimo teisės, teisės dalyvauti rinkimuose. Kai pateikėme ataskaitoje, susilaukėme reakcijos iš įvairių valstybių narių ir turėčiau pasakyti, kad reakcija buvo teigiama, ta prasme, kad, a, bet štai tas klausimas, apie kurį nepagalvojom. Uh, teisės aktai galbūt buvo sumanyti nebūtinai kaip apribojimas, tačiau tai buvo juose ir niekas netkreipė į tai dėmesio ir mūsų ataskaitoje tai, tai buvo sukonkretinta, e, tai atkreiptas dėmesys ir tikiuosi, kad tai pasklis plačiau į kitas e, ir bus galvojama apie kitas grupės, kurios negali dalyvauti politinėme gyvenime ir žinoma, mes stebėsime tai, kas vyksta. Ir, aišku, automatiškai galvosime, ar reikia naujų ataskaitų, tačiau vėlgi norėčiau tai aptarti e, su jumis, kad galėtumėm susidaryti vaizdą apie problemos mastą. Dėl gimtosios kalbos, gestų kalbos naudojimo, vėlgi tas klausimas bus įtrauktas į mūsų darbą. Dabar e, to nėra mūsų dar, darbo planuose, tačiau e, ateityje tai bus į, įtraukta nes tai reiškia galimybę aktyviai dalyvauti ne tik tai politiniuose procesuose, bet ir visuomenėje gyvenime apskritai. Dėkui. Dėkuoju dar keturi paskutiniai klausiai. Ir tikiuosi, kad taip pat klausimai nebus per, per nelgilgi. Dabar ponia Blinkievičiūtė. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia direktoriau, dėkoju. Jums už pateiktą informaciją, už Jūsų darbą Romų neįgaliųjų ir e, darbuotojų iš trečiųjų šalių e, srityje. Ir mano klausimas būtų štai koks. Ar Jūs e, tyrimė turi tokių duomenų, kaip ekonominė, socialinė ir finansinė krizė, tas sunkus laikotarpis paveikė neįgalius žmonės? Ar tai atsiliepia jų integraciniam procesui, neįgaliųjų teisėm, nes e, iš tikrųjų yra tokių atvejų atskiruose valstybėse narėse, kur labai stipriai yra apkarpytas finansavimas skiriamas neįgaliųjų e, integracijai. Tai vienas klausimas. Ir antras klausimas yra dėl trečiųjų šalių e, darbuotojų, migrantų darbuotojų. Vėlgi įdomu būti, būtų, ar jūs tyrinėdami nepastebėjote, koks yra valstybių narių požiūris tų piliečių požiūris į trečiųjų šalių darbuotojus, ypatingai tuo metu, kada ta šalis paveikia ekonominė krizė, yra didelė bedarbystė, ar nesustiprėjo diskriminaciniai momentai prieš trečiųjų šalių darbuotojus? Merci. Madame Jezovielska, puis Madame Morin. Dziękuję. Dabar ponia Jezovielska. mūsų įsipareigojimai sus ir prievalės susiję su pagrindinėmis teisėmis. Matote mane, kur aš sėdžiu, sako kalbėtoja. E, Europa gyvena socialinę politiką, bet dažnai žmonės ir turi naudotis tą socialinę pagalbą, e, bet ir ši pagalba kartais e, tampa mažesnė, dėl to nukenčia šeimos, e, ypač vaikai. Ir e, turi būti prisimti tam tikrai įsipareigojimai vaikų atžvilgių. Ar jūs netlikote tam tikros analizės? būtent kaip užtikrinti geresnę vaikų padėtį ir ar jūs e, negalvote, kaip galima paskatinti tėvus imtis e, savo pareigų labiau. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkoju direktoriui, kad jisai mums pristatė pagrindinių teisų problemas. Mano klausimas yra panašus į kolegės Jūs labai plačiai apibūdinote Romų vaikų padėtį, e, kalbėjote, kaip jie, kiek, kiek daug iš jų nebaigia mokyklos ir minėjote konkrečią problemą - segregaciją, švietimo teisių netaikymo, neužtikrinimo. Ir aš norėjau jūsų paklausti, kaip savo tyrimuose jūs e, Ar žiūrėjote atskirai į valstybės narės ir kokie yra jose gyvenami integravimui skirti e, projektai Romų vaikų integravimui? Ir kaip tai atsispindi, pavyzdžiui, profesinėme gyvenime ir visuomenėje? Ačiū, ponia Harkin. Dėkoju, taip pat norėčiau padėkoti direktoriui ir atsiprašyti, kad neatvykau jūsų pasisakymo pradžią Aš e, žinau, kad jums pirmiausiai rūpi pagrindinių teisių hartijos įgyvendinimas ir tikimasi buvo, kad su Lisabono sutartimi atsitiks, įvyks didelis pokytis. Noriu paklausti, ar taip ir įvyko, ar jūs sustiprėjote, jūsų galios ar sustiprėjo, būtent koks poveikis Lisabono sutarties. Kitas dalykas yra. E, žmonės dirbantis namuose, pas žmonės, kitaip tariant ne visi iš tikrųjų dirba šeimose tokie darbuotojai. Yra pateikta, yra pasiūlymų mūsų atitinkamame pranešime, mes galvojame apie, pavyzdžiui, pavyzdinės sutartis e, regioninių ar nacionalinių pagrindų. Galbūt e, galėtumėte šiek tiek pakalbėti labiau, nes kyla problemų, kai žmonės dirba, pavyzdžiui, šeimoje ir su darbo inspekcija iškyla tam tikrų problemų ir panašiai. Labai ačiū. Pirmiausiai dėl ekonominės finansų krizės ir poveikio. Žmonės su negale, taip pat darbuotojai iš trečiųjų šalių buvo minėti Mes savo tyrimuose negalime to nustatyti. Paprasčiausiai dėl to, kad mūsų agentūra yra per jauna. Mes pradėjome veikti 2007 metais ir e, dar tik tai augame dabar atlikti tik pirmieji tyrimai eilėje sričių ir mes tikimės, kad per laiką galėsime pakartoti savo tyrimus ir tada galėsime pradėti e, stebėti tendencijas. Galime, galima bus pasakyti, štai tokie ir tokie dalykai išiškėjo per finansų krizę. Ir galbūt, pavyzdžiui, pamatysime, kokį poveikį turi nauji teisės aktai, politinės iniciatyvos ir ar keičiasi padėtis, ar gerėja padėtis juos e, įgyvendinus. 2008 metų antrą pusmetį, e, kai pradėjo e, reikštis krizė, buvo šiek tiek žiūrima į tai, bet dėl žmonių su negale iš tikrųjų netliktas tas pagrindinis darbas arba pagrindiniai tyrimai, kad būtų galima įvertinti, išmatuoti poveikį. Uh, bet galiu pasakyti, kad e, poveikis bus, būtų keista, jeigu nebūtų buvę to poveikio. Ir reikia pasakyti, kad e, mes turime ir galvoti, šios diskusijos iššaukia tam e, tikras mintis. Mums reikia, e, pavyzdžiui, keisti struktūras, kad ir krizė šiuo atveju gali būti tam tikra galimybė kažką pakeisti bet tai yra tik tai pirmieji paviršutiniai įspūdžiai e, susidarantis iš asmeninių diskusijų. Dėl trečiųjų šalių darbuotojų. Aš manau, kad galime aiškiai matyti, kad yra didesnis pavojus, jog nemažai tų darbuotojų, kurie dirbo šešėlinėje rinkoje yra nukentėję. Egzistuoja tam tikri skaičiai, kurie rodo, kad atleistų žmonių skaičius statybose ir kitur e, yra nemažas, bet nematome ekvivalentiško palikusių šalis e, žmonių skaičiaus ir galima sakyti, kad tie žmonės e, dabar yra išnaudojami ekstremalioje darbo rinkoje. Tai kelia mums labai didelį susirūpinimą. E, bijomasi, kad taip yra tam tikrose sektoriuose, kad reiškiasi labai žiaurus e, tam tikrų grupių išnaudojimas. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime taip pat giliau pasižiūrėti į šios klausimus rašysime į darbo programą. 13 metais mes taip pat galvojame apie metodologiją šiais klausimais. Toliau. Integracijos projektai ir tėvų prievalė vaikų atžvilgių. Minėjau, kad tai yra problema Romų atveju. Visi vaikai turi teisę į mokslą. Tai yra pagrindinė vaikų teisė, pradinis teisė į pradinį išsilavinimą. Ir jeigu vaikai negauna to išsilavinimo, kokios yra priežastys, ar diskriminavimas, ar skurdas, ar kažkokios su šeima susijusios priežastys. Nes e, visi vaikai turi besalgišką teisę į švietimą, taigi privaloma išsiaiškinti, kaip mes kaip visuomenė galime užtikrinti, kad e, vaikai galės gauti, galės įgyti išsilavinimą. Mes, tai nelengva, bet mes turime siekti atremti šį iššūkį. Komisija yra paskelbusi komunikatą ir agentūros buvo paprašyta dirbti su valstybėmis narėmis, e, žiūrėti į nacionalinės strategijas ir siekti didesnio saveikumo nacionalinių strategijų. Yra tam tikrų bandymų, bandomųjų projektų dėl metodologijos. Ir kitas buvo klausimas e, apie Lisabonos sutartį. Ar ji padarė mm, kokį nors poveikį? E, žmogaus teisės yra integruojamos labai sparčiai į visas sritis po Lisabonos e, su įsigaliojimo. Ir mes matome, kad labiau suvokiamos prievalės susijusios su žmogaus teisėmis dabar dėl darbo namuose Na, dėl mūsų ataskaitos e, būsiu pasirengęs atvykti vėl e, pas jūs to e, aptarti. Taigi detalės visos bus ataskaitoje, dab, trūksta dabar šiek tiek laiko, bet sritis tikrai labai įdomi, bet sudėtinga, kaip jūs pažymėjote, kad tai yra šeimos vidinis gyvenimas, kiek pašalinių mes norime įsileisti, kad nagrinėtų tą gyvenimą. Tačiau iš tiesų mes turime prievalę apsaugoti pažeidžiamas moteris, kurių dabar ES yra tūkstančiai. Dėkui. Merci de ces réponses euh, précises et sur des thèmes effectivement qui sont encore euh, devant nous et sur lesquels, comme vous savez. Euh, Ačiū už šios išsamius klausimus šią temą. Mes dar aptarsime šios klausimus ir vėliau, nes žinote, kaip Europos parlamentas imasi iniciatyvos ir kaip šiandien mes komitete bandome išspręsti šią problemą. Taip pat mums labai įdomu, ką Tarptautinė darbo organizacija nuspręs savo generalinėje asamblėje. Jūs žinote, kad iš tikrųjų mes turime mažai laiko. Tačiau dėja, tok, tokios mūsų komiteto darbo atvarkės. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad atvykote pas mus šiandieną ir tęsime dialogą vėliau su Jumis ir ateityje. Dabar periname prie ketvirto darbo tvarkės punktą. Čia kalba, kalbama apie pakeitimus pateiktus dėl nuomonės, kurią mes pateikėme įtre komitetui. Kalbame apie naftos ir dujų žvalgymo ir, žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje saugos problemas. Aš esu nuomonės referentė. Buvo pateikta nemažai pakeitimų 32 ir 9 pakeitimus pateikiau aš pati. Iš tiesų nedaug buvo pakeitimų, kurie keltų problemų. Aš e, parengiau e, šešis kompromisinius pakeitimus, juos pateikiu šešėliams pranešėjams. E, iš tiesų negirdėjau jokios nuomonės apie šios kompromisinius pakeitimus ir dėl to darau išvadą, kad mes galėsime balsuoti dėl tų kompromisinių pakeitimų, nes jie tikriausiai nekelia problemų. Dabar bendro pavadžio informacija. Galiu pasakyti, kad e, kai kuriuose pakeitimuose reikalaujame griežčiau regla, reglamentuoti darbo sąlygas platformose. Kai kuriuose pakeitimuose nurodoma ypatinga rizika arba konkreti rizika susijusi su tokiu darbu ir sakoma, kad e, žmonėms turėtų būti teikiama geresnė medicininė priežiūra. Be to, turėtų būti pateikiama darbdavių informacija apie darbą ir riziką platformose. Dar kitas dalykas e, - Europos taisyklės ir standartai turi būti taikomi ir toms e, valstybėms, kurios e, dirba ES teritoriniuose vandenyse. Kitas dalykas e, tai yra inspektorių veikla ir tam tikri incidentai, kurių reikia prevenciją vykdyti, kad nekiltų rizika visuomeniai ir darbuotojams. Kitas dalykas tai yra potencialios rizikos susijusios su tokiu darbu. Ir dar kiti pakeitimai yra susijęs su rizika susijusia dėl nepakankamo atlyginimo. Taigi tokie buvo pateikti pakeitimai. Ir e, tokie buvo pateikti ir pasiūlymai. Pone Uri, jums žodis. Ačiū. Aš pateikiau nedaug pastabų ir pakeitimų. Aš manau, kad ši nuomonė yra tikrai puikia. Ir kompromisiniai pakeitimai taip pat yra labai geri ir priimtini. Juose apibendrinami pakeitimai, taip pat ir mano pakeitimai. Dėl bendro, kompro, dėl B kompromiso, aš tai, mm, norėčiau pasakyti, kad jo forma man netinka. Čia kalbama apie pakeitimus susijusius su tuo, kad uh, vietoje maksimalaus suderinimo darbo sąlygų turėtų būti minimaliai suderintos šios darbo sąlygos. Aš manau, kad tai yra, mm, tai yra svarbi nuostata, tačiau tam tekstui, tokiai formuluotėjai, aš nepritarčiau. Ir aš tada pritarčiau tokiu atveju e, pirminiam tekstui. Tačiau pradinėme tekste irgi buvo kalbama apie maksimalų e, suderinimą. Dėkoju, panė pirminkė, du dalykėliai. Visų pirma, e, šeštasis pakeitimas, dėl kurio vėliau balsuosime, ten sakoma, e, kad pabrėžia, kai kurios valstybės narės jau turi puikius saugumo mechanizmus, lyginant su tarptautinės ir Europos lygiais. Bet čia turėtume atsiminti ir pažangėją praktiką iš kitur ir ES žinoma turėtų ją perimti, iš kur ji beateitų. Tad kam mums reikia tos sudėtingos naujos direktyvos, verčiau paimkime tą pažangę praktiką ir viskas, nereikia iš naujo išradinėti dviračio. Antra mintis, grįžtant prie originalo teksto, septintai pastraipai kalba apie saugos taisyklės, kurios yra taikomas operacijoms e, visame pasaulyje. Bet aš matau, kad yra tam tikrų kompanijų, kurios tokiu atveju persikels iš Europos ir ko gero pasinaudos žemesniais standartais kitur pasaulyje, kad galėtų toliau savo užsimti savo verslų ir likti konkurencingomis. Ir jeigu taip įvyks, jos savo verslą iš ES atitrauks ir mes gausime visą pelną ir mokesčius. Angliškai tai vadinasi e, šauti savo į koją. Manau, kad to visiškai nereikų. Pone Lin, dėkoju. Iš esmės pritariu daugumai pakeitimų ir daugumai kompromisų bet dėl A kompromiso turiu susirūpinimą, nes pati pateikiau pirmąjį pakeitimą, tad balsuosiu prieš e, A kompromisą, pasiremdama savo pakeitimu numeris vienas. Dabar dėl B kompromiso. Vėlgi e, mano e, pakeitimas e, buvo atmestas, tad aš ir čia negalėsiu pritarti jam. Bet tai yra minimalus pastebėjimai, aš manau, kad apskritai pranešimas yra e, geras, aš manau, kad reikia mums apibendrinti visą tai, kas gera mūsų e, operacijose jūroje, mums svarbu pažvelgti plačiau, pažvelgti iš globalios perspektyvos, bet žinoma, pradėti nuo europinio lygio ir paskui bandyti e, siekti globalaus susitarimo dėl sveikatos ir saugos šiame versle. Dėkuoju, jeigu nebus daugiau norinčių pasakyti, pabandysiu sureaguoti jūsų pastabas. Pradėsiu nuo pono Klarko pastabos apie pažangėją praktiką. Na, tos peržiūros tikslas yra pažvelgti į esamą pažangiausią praktiką. Manau, kad čia prasme jūsų susirūpinimą atsižvelgta. Dabar dėl to, ar e, bendrovės persikels į užsienį, čia turėtume likti nuoseklus. Negalime sakyti, kad e, pasisakome už tūkstantmečio tikslų įgyvendinimą, o paskui elgtis taip, kad e, tai nebūtų suderinama su mūsų pačių veiksmais e, pačioje Europos Sąjungoje. Dėl ponios Lin e, pastabų ir pono Odį. Aš pasižymėjau jūsų susirūpinimą. E, Gaila, kad jūs nesutinkate su tuo, kas pasiūlyta. Aš pati būčiau dalį to kompromisinio pakeitimo atsijimti ir išbraukti e, not minimum. Tai ten būtų sakoma, kad tai bus, bus požiūris besiriamentis maksimaliu harmonizavimu. Gal tai būtų žingsnis kompromiso link. Na, juk to teksto e, tikslas e, yra štai koksai. Čia, kai kalbame apie sveikatos, saugumo standartus, tai reikia atsiminti e, ir žmogiškosios klaidos faktorių sakysime, tose platformose žmogiškoji klaida įgyja labai didelę vertę. Mažiausia klaidelė gali atnešti labai sunkių pasiekmių. Tad e, manyčiau, kad būtų pakank, pakankamai racionalu raginti siekti maksimalaus harmonizavimo. Jeigu negalite paremti to pasiūlymo, tai susidursime su problemomis. Na dabar apie. A kompromisą. Tai esu šiek tiek nustebusi, nes iš tikrųjų jūsų pakeitimas į jį įtrauktas, todėl man ir keista, kad negalite jo paremti. Nelabai suprantu, kokia čia problema. Na taip, pakeitimo pradžia. E, apima jūsų pirmąjį pakeitimą ir e, e, kito kolegos antrąjį pakeitimą, bet tikrai nelabai matau, ką daugiau galėčiau padaryti. Na gerai, tada tokiu atveju, sako pirmininkė, siūlysiu dalimis balsuoti, nes jums kyla problemų dėl pono Bulono trečiojo pakeitimo, ar ne? Na, jeigu žiūrėsime taip, kaip balsavimo sąrašai yra, tai A. Kompromisas siūlo išbraukti bet kokią nuorodą į e, draudimo kompanijas, ar ne? Na, aš tiesiog siūlau balsuoti atskirai dalimis dėl to kompromiso. Man sako, kad taip nedaroma, nelabai suprantu, kodėl taip nedaroma. Tik <laughs> kvaila taisyklė, tiesą sakant, neturi jokios prasmės tokia taisyklė. Na gerai, tai pabaigoj. Pabaigdama. Manau, kad A kompromisas turėtų būti paremtas jeigu EPP jį parems, tai jis praeis. Jeigu turite rimtų problemų su a, kompromiso galutinė pastraipą, tai ponė Lina, aš galėčiau su jumis pasišnekėti, pasitarti, aš jau pasiūliau jums, kad e, to kompromisinio pakeitimo dalį aš pasiruošusi išbraukti. Ponas Eury. Ačiū, ponė pirmininkė. Nekyla man e, problema su A kompromisu, galėtume jį paremti, bet man e, dėl B kyla problemų ir būtent dėl to, kas vadinama maksimaliu harmonizavimu. Bandėme apie tai kalbėti, bandėme kalbėti apie e, ateities harmonizavimą. Tiesa, kad tada tekstas šiek tiek e, skirsis nuo jūsų naujo pasiūlymo, bet mums maksimalaus harmonizavimo nereikia. Štai kur mūsų problema. Ir jeigu kompromisas išliks toks, kaip yra, tai turėsime balsuoti prieš. O dėl kitų ponios Lin pakeitimų pasiruošę paremti juos. je vais rediscuter en coordinateur les conditions de vote des amendements de compromis. Turėsiu su koordinatoriais e, pasitarti dėl to, kaip balsuojama dėl kompromisinių pakeitimų ir dėl tų taisyklių. O dabar aš siūlyčiau tiesiog atsisakyti minties apie harmonizavimą ir vietoj to pasakyti bendri standartai. Ir tada angliškai e, rastume based on common standards paremtas e, bendrais standartais. E, arba alternatyva yra grįžti prie pirminio teksto. Ar galėtumėte tokią bendrų standartų idėją paremti? Would you accept a, uh, a uh, nor, uh, to modify the Ar uh, primtumėte, jeigu mes be kompromisą pakeistume ir parašytume maximum, not minimum harmonization, tuos dalykus išbrauktumėm ir vietoj to įrašytumėm by common standards. Gerai, tai čia bus dėrybų objektas, ar ne? Gerai, tad uh, žodinis pakeitimas B kompromisui dabar teikiamas. Tai e, vietoj based on maximum, not on minimum harmonization mes parašysime by common standards. Tada ačiū Jums už tai, na ir tuo pagrindu balsuosime vėliau šiandieną dėl šios nuomonės projekto. Pereiname dabar prie penktojo darbo tvarkės punkto. Turime aptarti kompromisinius pakeitimus dėl kosa pranešimo apie žmonių su negale problemas. Dėkoju nemažai padirbėjome ir gana smarkiai padirbėjome. Dėkoju šešėliniams pranešėjams už puikiai atliktą darbą. Malonu man konstatuoti, kad dabar turime 28 kompromisinius pakeitimus, tik tai vienas iš jų kol kas dar nėra, taip sakant, visiškai e, sutartas. Taigi Aš dabar ir norėčiau pašnekėti apie tris kompromisus ir būčiau, e, būtų, būtų gerai išgirsti jūsų nuomonę. C visų pirma, čia atrodo pritarė visas frakcijas, ar ne? E, pirmininkė, turime problemų su vertimu į vokiečių kalbą. Ar, ar galite girdėti vokiškai? Na, Tada aš e, pradėsiu iš pradžios. Dar kartą tuomet, e, kaip sakiau, daug ir gerai padirbėjome, dėkoju šešėliniams pranešėjams už e, puikų darbą. 28 yra pateikti kompromisiniai pakeitimai, iš kurių tik vienas dar toksai pakabintas. Na, o aš pats norėčiau susitelkti ties trim tik tai, nes norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl jų. Pirmiausia, C. Pakeitimas. Visos politinės frakcijos e, sutarė dėl jo. Ir tai nepaisant to, kad pagrindinis e, žmonių su negale ES formas pasisako prieš tą mintį. Tai e, ir yra pagrindas mus, ko gero, pasvarsyti šį reikalą. E, ši agentūra stebi žmonių su negale gyvenimo sąlygas. Pradiname tekste buvo paminėtas komitetas. Tačiau taryboje e, ši formuluotė jau yra naudojama, tad e, šio konkretaus žodžio panaudoti jau nebegalime. Todėl mes kaip kompromisą siūlome žodį platforma. Platforma. Na, o dar vienas pasiūlymas būtų toksai. Vietoj platformos, platform, mes galėtume angliškai sakyti board arba na, tikriausiai taryba arba valdyba. E, žvelgiant į, į šį reikalą dar vienas yra pakeitimas, kuris nustato e, tam tikrą prievalę institucijoms apsispręsti dėl tos valdybos ar tarybos sudėties. Na ir dar vienas atviras kompromisinis e, pasiūlymas, nors čia nuomonės regis artėja jau. E, aš čia kalbu apie D pakeitimą. Reikia mums apsispręsti dėl e, to vaidmens, kuris tektų apsaugotam užimtumui, e, kai kalbam apie žmonės, žmonės su negale ateities rinkoje. Na ir dabar Q pakeitimas. Čia eina kalba apie tą tokią horizontalėje direktyvą. Ir čia kalbama apie lyčių lygybę, apie pagarbą e, religiniams skirtumams, seksualiniai orientacijai šnekama apie tai, kad neturi būti taip pat diskriminuojami neįgalų žmonės. Čia aš bandžiau kažkaip surasti kompromisą, bet socialistai, liberalai ir žalieji patiekė savo kompromisą, kuris kitaip suformuluotas yra ir jisai dabar atsidūrė balsavimo sąraše. EPP e, su visų tuo naujojų kompromisu negali sutikti. Aš labai atidžiai klausiausi diskusijos. E, pirmininkė pati išsakė savo nuomonę šiuo klausimu. Jis minėjo, kad reikia atskirai e, pasitarti dėl jų. Aš manau, kad apskritai mes visi turėtume vieningai paremti šitą dokumentą, o Q pakeitimą galbūt verta būtų į dvi dalis, į du gabalus perskelti. Nes e, nepaisantų skirtumų vis tik tai didelė dalimi yra sutarimas. Mes e, gerai padirbėjome su visais pateiktais pakeitimais, įtraukime juos į pirmąjį pranešimo projektą, variantą. Ir dabar turime pranešimą, kuris iš esmės padengia visą problematiką susijusią su neįgaliųjų problemomis. Dėkoju droit de vous proposer des votes séparés sur des amendements de compromis, donc nous ne pouvons me l'appliquer. Kaip ką tik tai uh, sužinojau, negalėsime uh, balsuoti dalimis dėl kompromisinio pakeitimo, dėje turėsime balsuoti dėl viso na, uh, kompromisinio pakeitimo. Panelin. Uh, iš tiesų aš noriu ir padėkoti pranešėjui ir kartu pasakyti, kad dėrybos dėl kompromisinių pakeitimų iš tiesų nebuvo lengvos. Pavadinčiau, kad jos buvo labai sunkios, kartais komplikuotos ir kartais gal nelabai na, suprantamos, kodėl kai kurie siūlymai iš kitų frakcijų neprimami, bet galutiniam rezultatė vis tiek aš noriu padėkoti ir kartu džiaugiuosi, kad šį rytą pranešėjas kolega Koša atsižvelgia į kai kuriuos SND grupės, ALDE ir žaliųjų grupių e, pasiūlymus ir pagaliau mes e, susitarėm dėl kai kurių kompromisinių e, pakeitimų, dėl kurių dar vakar mūsų nuomonės buvo išsiskyrę. Tai čia yra sveikintinas dalykas, nes iš tikrųjų ne viena iš šitų grupių nenori bloginti neįgaliųjų padėties ES valstybėse. Tačiau atskirai aš noriu šiek tiek pakalbėti dėl kompromiso Q, E, kur mes kalbam apie e, tai, jog mūsų parlamentas, mūsų komitetas turi būtent atkreipti valstybių narių dėmesį, kad judėtų sparčiau iš mirties taško antidiskriminacijos direktyva, kaip labai svarbus įpareigojantis dokumentas valstybėm narėm ir jų politikam, jeigu iš tikrųjų norima uh, rūpintis realiam gyvenimą neįgaliaisiais, neįgaliųjų žmonių esama padėtim. Ir šiandien ryte Libe komitete mes išklausėme informaciją iš Europos komisijos ir iš pirmininkaujančių šalies Vengrijos atstovo apie padėtį dėl antidiskriminacijos direktyvos. Pranešėjas Koša irgi dalyvavo mūsų šitam Libė komiteto rytiniam posėdį. Uh, Ir iš tiesų aš noriu supažindinti jūs, kad pirmininkaujantį valstybę Vengriją kaip tik ir pateikė tą informaciją, kad per pastarąjį pusmetį pirmininkaudama šitos direktyvos rėmose labiausiai susitelkė ties neįgaliųjų klausimais. Kitaip sakant, visą tą laiką, dirbant prie antidiskriminacijos direktyvos, Vengrija skyrė e, neįgaliųjų klausimui suderinimui, apriepimui šitos direktyvos E, konvencijos šitos direktyvos rėmose. Todėl aš manau, kad tai būtų irgi gera paskata, jog mes čia mūsų komitete irgi galėtumėm pritarti kompromisiniam, e, kompromisiniam siūlymui dėl to, kad greičiau judėtų į priekį antidiskriminacijos direktyvą, ypatingai e, įvertinant neįgaliųjų žmonių padėtį. Ir kadangi mes neradom bendro sprendimo kartu su pranešėju, todėl mes pasiūlėm uh, Aldė grupė, Žaliųjų grupė ir SND grupė atskirą kompromisinį pranešimą ir kur aš tikrai galvoju, kad mes pirmiausia suvokim vieną dalyką, e, kad pinigų niekada neužteks. Ir gerais laikais, ir blogais laikais jų niekada neužteks. Tačiau Ir politinės valios tikrai pritrūksta kai kuriuose valstybėse, mes įsigilinkim, koks yra realus neįgaliųjų žmonių gyvenimas. Taigi, politinė valia Europos parlamento būtų išsakyta prieimus kų kompromisą. Todėl labai prašau jį palaikyti. Ačiū. Merci. Euh, Madame Lynn, puis Madame, euh, Monsieur Thomas Mann. Madame Elisabeth Lynn. Yes, thank you. Uh, and... Pone Lynn, dėkui, ačiū, kad atsižvelgėte į daugumą iš mūsų pasiūlymų. Manau, kad dabar turime tekstą, kuris labai didelė dalim yra daugumai žmonių priimtinas. Tebėra viena ar kitas rytis, kur reikia dar uh, padirbėti. Tekste vis tik sugebėjome įtvirtinti teisėmis pagrestą paužiūrį. To pasiekti mums prireikė nemažai metų. Dabar e, dėl to, ar mes pavadintume tą formą neįgalumo komitetu, platforma, e, ar, ar, ar e, valdyba, ar taryba, tiesą sakant, man visai nesvarbu, <laughs> jeigu tik tai jis prižiūrės, kas vyksta europinių lygmenių, visai nesvarbu, kaip jisai bus pavadintas. Uh, Tad jeigu jūs galite su kitom frakcijom susitarti dėl kokio vieno iš tų terminų, aš pilniausiai jūs paremsiu. Bet kuriuo atveju C kompromisą paremsiu, ar jūs ten sakysit komitetas, ar platforma, ar valdyba. Dabar dėl e, kitų dalykų, E, konkrečiai dėl P kompromiso, kalbėjau su socialistais ir žaliaisiais dėl tų man kylančių problemų, e, kalbėjau su neįgaliųjų organizacijomis ir e, mums atrodo, kad reikėtų dar vieno kompromiso, kuris apriektų viską, kas atskiruose pakeitimuose išdėsita, bet padarytų tai nuosekliai. Nes kaip dabar jisai yra surašytas, E, tai ten mes matome e, tam tikro nenuoseklumo. E, ten kalbama apie tam tikrus cechus e, ir ten ra, raginama E, įvesti tam tikras reikalavimų kvotas ar koficijantus. E, Daugelį valstybių narių kaip tik bandoma nu, nutolti nuo to principo. Žinau, kad yra valstybių narių, kurios tam teikia pirmenybę, bet kitose jau turi atitinkamus teisės aktus, kuriuose tos idėjos atsisakymą. Yra ir 2000 2009 metų direktyvą mes neįgalius žmonės turime įtraukti į normalią darbo rinką. E, yra neblogai, kad siūloma pagalvoti apie, tas, e, apie tuos e, po staugo esančius cechus ar sheltered e, workshops, E, aš e, siūlyčiau truputį kitokią formuluotę, ketinu e, pati jį pateikti. Man regis ir ponė Blinkevičiūtė tokią idėją remia. Aš manau, kad iš karto po posėdžio mes galėtume mm, surenkti pasitarimą, pasikalbėti ir pažiūrėti, ar negalėsime surinkti čia paramos. Dabar Q kompromisas yra nepaprastai svarbus. Gaila, kad jūs neįtraukėte socialistų ir žaliųjų pakeitimų. Dėl neįgaliųjų direktyvos vis tik tai būtų labai svarbu. Aš e, tikiuosi, kad ir dabar e, šitam e, vėlyvam etape vis tik jūs sugebėsite paremti kų kompromisą, nes E, žmogaus teisė organizacijos, e, neįgaliųjų organizacijos labai rūpinasi, kad ta direktyva įstrigo taryboje. Labai svarbu judėti į priekį. Žinau, kad yra ir Europos neįgaliųjų organizacija, kuris tokius žingsnius remtų, nacionalinės organizacijos remtų. Ir aš labai tikiuosi, kad e, rengdamas paskutinį galutinį balsavimo sąrašą jūs į tai atsižvelgsite ir priimsite tai, kas yra siūloma. Dabar ponas Tomas Mann. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti ponui Kasa, Kosa už puikų darbą, kurį jis atliko. Ir iš tikrųjų jis labai daug investavo darbo ir laiko, kad mes galėtume visi surasti bendrus kompromisus. Ir jis siunčia mums labai svarbų signalą. E, ne tik neįgaliųjų bendruomenėms, bet ir visoms kitoms suinteresuotoms grupėms, kad mes siekiame rasti bendrą išeitį. Aš manau, kad tai yra labai svarbus signalas. Ir aš matau, kokie kompromisai buvo pasiekti su šešėliniais pranešėjais, su atsakingomis frakcijomis. Ir aš manau, kad mes tikrai pasiekėme pažangos, derindami savo požiūrius. O dabar dėl C pakeitimo. Aš manau, kad, kad čia galima e, sustarti dėl kažkokios formuluotės. E, čia ponas Koza pasiūlė komitetą ten įtraukti. Aš manau, kad e, neįgaliųjų asociacijos nori bent jau kažkokios, kažkokio institucinio darinio ir mes turime atsiliepti jų reikalavimus. Dabar dėl kų pakeitimo Pone Lin jau pasakė ir mes jau diskutavome dėl e, nediskriminavimo, ar tam reikia teisės akto ar ne. Čia pasakyta e, calls on the commission ir people in disability. Čia šitoje formuluotėje tarp šių dviejų žodžių e, yra didžiausiai prieštaravimai tarp įvairių frakcijų. Mes norėtume, kad bet koks diskriminavimo reglamentavimas, tiksliau, nediskriminavimo reglamentavimas būtų bendras. Mes norime, kad žmonės su negale būtų pripažįstami visuomenėje, darbo rinkoje ir tam reikia taisyklių valstybės narėse. Ir čia mes norime sukurti tam, tikrą, tam tikrus skėtinius teisės aktus, apriepiančius tas nacionalinės nuostatas. Pone Lin pasiūlė B kompromiso pakeitimus. Aš manau, kad čia būtų galima tos, tiems pakeitimams pritarti. Galbūt e, tuos pakeitimus galėtume įtraukti ir į kų pakeitimą. Čia matau sekretariato atstovą jau purto galvą. Galbūt mes galėtume tam tik kokią nors dalį paimti iš P kompromiso. Tačiau, bet kokiu atveju, mes norime sukurti vieną darinį. Ir turėtume pasvarstyti. Pavyzdžiui, jeigu mes e, Q e, e, pakeitime galbūt dėl pirmos dalies nesutartume nei su pranešėjo, nei su kitomis frakcijomis, tada galbūt sugalvosime kokį nors formalią galimybę, kaip galėtume pakeisti antrąją dalį. Iš esmės, mm, neįgaliųjų asociacijos pateikė mums daug pasiūlymų, kaip galėtume pagerinti savo pakeitimus ir manau, kad mes turime atsižvelgti iš šios e, pasiūlymus. Ir šitas pranešimas turėtų būti traktuojamas kaip vienas iš svarbiausių. Jis nebūti, turi būti numestas į šalį kaip kiti e, pranešimai. Manau, kad visos valstybės narės yra suinteresuotos ir mes esame suinteresuoti pasiekti bendrą rezultatą. Ir iš tiesų norime e, pasiekti tinkamų ir visiems priimtinų kompromisų. Pane Šiotar ir pane Figereido. Ačiū. Aš e, norėčiau taip pat e, prisijungti prie kolegų, kurie teigia, kad mums reikia daugiau bendrų pozicijų ir daugiau bendradarbiavimo. Aš norėčiau pasakyti, kad remiantis naujausią informaciją, kurią aš turiu, buvo pateikti trys kompromisiniai pakeitimai, kuriems mes nepritarėme. Ir kita problema tai yra nediskriminavimo arba antidiskriminavimo direktyva. Ir apie tuos e, tris kompromisus galėčiau pasakyti. E, žalieji pritarė A kompromisui, tačiau B kompromisui nepritarė. Čia mes pritartume ponios Lin kompromisui. Čia kalbama apie tam tikrus cechus arba dirbtuves ir mes pasitarėme su ekspertais e, Ir jos pasakė, kad iš, iš esmės e, turėtų būti suteikta galimybė neįgaliesiams patekti į darbo rinką. Ir e, tokiais būdais tai būtų įmanoma padaryti. Žinoma, mes galim pasinaudoti ir kvotomis. Tačiau manau, kad mes turėtume šiuo atveju iškelti maksimalius reikalavimus. Ir manau, kad e, ES teisės aktai turėtų būti priimti šiuo atveju ir jau aiškiai turėtų pasakyti, kad neįgaliai turėtų patekti į darbo rinką. mes e, turėtume paremti e, ponios Lin pakeitimą. Ir pažiūrėsime, kaip EPP e reaguos į šitą pasiūlymą. Mes esame pasirengę ieškoti kompromisu. Tačiau bet kokiu atveju iš pradžių mes bent jau sakome, kad pritarėme ponios Lin pakeitimui. Dabar dėl antidiskriminavimo direktyvos. Keista, kad tai pranešėjas kituose savo pakeitimuose iškelia tam tikrus e, teisės aktų reikalavimus. Čia mes kalbame apie konstrukcijas įvairių įrenginių, dėl išmaniųjų telefonų, e, pavyzdžiui, dėl kalbos, e, kuri naudojama tuose įrenginiuose. Ir... Bet žinome, kad e, įvyksta aršus ginčiai e, dėl šių klausimų. Ir per pirmąjį e, svarstymą šios antidiskriminavimo direktyvos buvo parlamentarai, kurie ir protestavo prieš tokią direktyvą. Tačiau aš nesuprantu, kodėl pranešėjas pasiduoda tokiam spaudimui tų parlamentarų. Aš manau, kad jis turi išreikšti savo poziciją ir Europos parlamento poziciją. Uh, ir manau, kad antidiskriminavimo direktyva turėtų būti priimta, turėtų būti svarstama ir manau, kad jinai yra aiškus signalas neįgaliųjų asociacijoms, kad mes rūpinamės jų reikalais. Todėl aš manau, kad šį darbą reikia tęsti. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pagirti pranešėjo atliktą darbą ir taip pat norėčiau padėkoti už jo atvirumą, kad jis atsižvelgia į kitas pozicijas ar požiūrius. Aš norėčiau iškelti kelis klausimus. Vienas, viena vertus mes kalbame apie C e, pakeitimą, kompromisinį pakeitimą, čia kalbame platformą arba komitetą, kažkokį darinį. Čia iš esmės jau pavadinimas nėra toks jau svarbus. Todėl mes esame lankstus ir galima pritarti bet kokiam sprendimui. Tai, tai yra sprendimui, kuriam galėtų pritarti visi. Čia platforma ar komitetas, ar kaip kitaip vadinsis tas darinys, jisai svarbiausia turi padėti žmonėms su negale. Neturime kelti problemų dėl kažkokių pavadinimų. Kita pastaba dėl tų kvotų. E, ši tema nuolat iškeliama, pavyzdžiui, ponė Lin ją iškelia ir aš jau e, keliu šį klausimą. Ir mes diskutuojame nuolat dėl tų kvotų. Nuolat keliamas klausimas, ar kvotos neįgaliesiems turėtų būti taikomos ar ne. E, tai vis dėlto dėl to kyla diskusijos, kaip jau minėjau. Uh, Iš esmės mes e, esame pakankamai atvirai ir lankščiai nusiteikę ir mes manome, kad asmenys su negale e, vis dėlto susiduria e, su tam tikrais sunkumais ieškodami darbo, ypač jeigu jų negalia yra didesnė. Ir manau, kad turėtume apsvarstyti kai kurias priemonės, kurios padėtų jiems vis dėlto patekti į darbo rinką ir kad būtų užtikrintas jų užimtumas. Mes žinome, kad šis klausimas yra e, ginčiamas ir kai kurie parlamentarai ir valstybės narėmis e, sakytų, kad tokių kvotų nereikia, kiti sako, kad tokių kvotų reikėtų. Tačiau turėčiau apgailestauti, kad pranešėjas nėra toks atviras ir lankstus, e, kalbėdamas apie vieną punktą. jisai neįtraukia mūsų pakeitimo susijusio su minimaliu užmokesčiu. Mes pateikėm pakeitimą, kuriame kalbame apie minimalų atlygį. Aš manau, kad e, šiuo atveju e, mums reikia nustatyti tokį minimalų atlygį. Uh, Jeigu e, yra žmonės su negale, kuriems reikia papildomos paramos, nes, kaip žinote, žmonės su negale iš tiesų yra du kartus ar net tris kartus labiau diskriminuojami už kitus žmonės. Ir aš manau, kad turėtume atsižvelgti į mūsų 269 pakeitimą. Pranešiau, ar norėtumėt e, sureaguoti į tai, ką, ką tik išgirtas. Pabandysiu kalbėti trumpai. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems. Už tai, kas buvo pasakyta, esu tikras, kad pasirinkau tinkamą sprendimą ir Man atrodo akivaizdu, kad visos politinės grupės remia kompromisinius pasiūlymus. Na, o diskutuodami, dab, dab, disk, diskutuojant dabar pavyko pasiekti sutarimo tarp visų politinių grupių dėl kompromiso. Esu atviras Q ir C pakeitimo atžvilgių. Man atrodo, galėsim susidarti čia. Norėčiau pateikti tris atsakymus. Visų pirma, dėl kompromisinio C pakeitimo. Kas būtų svarbiausia? Tai e, ką mes turėsime, kai e, ta institucija bus e, sukurta. Ir uh, E, reikėtų įvertinti, ar tam pritars visos trys institucijos. Dėl AP sakiau, kad e, esame netoli susitarimu, yra keli pasiūlymai mano, ponios Lin. Ir dar yra socialistų pasiūlymas. Tie trys pasiūlymai labai panašus. Uh, Todėl manau, kad e, šią popietę e, galėsim susitarti dėl varianto, kuris būtų priimtinas visom politiniam grupėm. Dėl kų. Nesupraskite klaidingai. Aš norėčiau, kad ir EPP pritartų kompromisui. Ir dar nepraradau, nepraradau vilties, tikiuosi, kad vienaip ar kitaip e, sutarsime Dėl pono mano pasiūlymo e, jį taip pat svarstau. Čia kyla mintis dėl kitų sprendimų, aš apie tai pamastysiu, pamėginsiu pasikalbėti ir su tais, kurie teikia kitus pasiūlymus e, dar šiandien dėl pakeitimo Y. Čia kalbama apie paketą be kliūčio. Nežinau, galbūt tai būtų galima susijęti su kitu pakeitimu, įjungti kitą pakeitimą. Girdėjom pastabų dėl minimalaus atlyginimo. Nenorėčiau leistis į smulkmenas šio klausimu. Ne todėl, kad manyčiau, kad tai nesvarbu. Tačiau e, nenorėčiau, kad e, pranešimas būtų pernelyg ilgas. Norėčiau, kad jame būtų susikoncentruota į tai, kas yra realu. Ir galiausiai citatos. Nuomonių yra įvairių, Ir kaip e, žmogus su negale, kuris 20 metų bando in integruotis, e, matau, kad sistema nėra e, pakankama, reikalinga kvotų sistema, ilgainiui sutinku, tai turėtų išnykti, bet ne dabar, ypač vidurio Europoje. Tai yra ypač svarbu. Labai svarbu, kad vis daugiau žmonių su negale būtų įdarbinta ir tai galima padaryti tik tai kvotų sistema. Svarbu sustarti dėl pakeitimo. Um, dar kartą norėčiau padėkoti visiems kalbėsiam ir tikiuosi, kad rytoj balsuojant nekils problemų. Merci, monsieur le rapporteur. Encore mes excuses, puisque je ne serai pas là demain. Ačiū pranešėjui. Na, ir to manęs nebus, bet e, e, vienas iš pavaduotojų e, bus ir tikiu, kad rytoj bus balsuojama sklandžiai. Šeštas darbo tvarkės punktas, šeši kompromisiniai pakeitimai, pranešio Ungrų nėra. Darbuotojų judumo ES skatinimas. Žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė, jau turime galutinį variantą kompromisinių pasiūlymų. Tam pritarė praktiškai visos grupės ir pirmininkė taip yra todėl, kad e, pasiekti kompromisai apjungia labai įvairias nuomonės ir interesus. Kompromisai, kurių e, pasiekėme grindžiami bendru pripažinimu kad e, darbuotojų judumas yra teigiamas dalykas. Taip, e, e, valstybėse narėse girdisi balsai tų, kurie nes, nesupranta, kad darbuotojų judumas ES nebūtų sprendimas, tai turėtų būti ekonominiai sprendimai problemams e, spręsti, bet judumo to neįspręsti. Tai yra faktas, tai įrodyta tyrimais. E, judumas iš tikrųjų prisideda, tai veikia ir pas, pastaro meto istorija taip pat rodo, kad na, nei revoliucijų, nei karų ne, nesukėlė uh, ta konkurencija. Uh, rytų europiečių. Vienintelė pasiekmė tai buvo ekonomikos augimas ir kai, kaip tik tai todėl tokiai pozicijai plačiai pritarė kolegos iš vairių politinių frakcijų. Ir vėlgi norėčiau padėkoti jiems už bendradarbiavimą. Pane Arkin, dėkoju pirmininkė labai trumpai, žinau, kad laiko trūksta, noriu padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą renkiant šį pranešimą. Vieną pastabėlę dėl C kompromiso mes jį paremsime <clears throat> ir konkrečiai tą dalį, kur kalbama apie vienodo užmokesčio, darbo užmokesčio e, principą už tą patį darbą toje pačioje vietoje. Mes žinome, žinome, kad yra situacijų, kai komandiruoti darbuotojai gali uždirbti daugiau negu kad vietiniai darbuotojai, bent jau Airijoje taip atsitinka, bet iš, iš principo mes galime tokį pakeitimą e, paremti, tik paminėjau tai dėl tos problemos, su kuria susiduria e, laikiniai darbuotojai. Apskritai galėčiau dabar ir pritarti. Dabar, ponė Blinkevičiūtė, prašau. Ninkę ir iš tikrųjų dar kartą noriu padėkoti pranešėjui Gurianu už labai didelį darbą, už mūsų labiau konstruktyvų bendradarbiavimą e, ir už tai, kad mums pasisekė parengti kompromisinius e, pakeitimus. Buvo dėrybos, kartais gal jos atrodė nelengvos, bet e, mes visi turėjom vieną bendrą tikslą pasiekti susitarimą Ir tokį sustarimą mums dėl visų e, kompromisinių sprendimų pavyko pasiekti. Mūsų SND grupė jiems pritars ir todėl aš dėkoju už bendradarbiavimą ir e, džiaugiuosi rezultatu. Ačiū. Da wir so viel Einigung erfahren haben, <laughs> wollte ich mich. Kai aš e, išgirdau, kad iš tikrųjų tiek daug žmonių pritarė šiam pranešimui, tada aš irgi noriu prisijungti prie tų kolegų. Iš tiesų, Būtų labai geras pranešimas, jeigu mes gautume dar papildomas informacijas iš komisijos. Tai būtent, kai jinai pateiktų mums tyrimą, kaip pasikeitė darbo rinka Europos Sąjungoje. Nes, pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse narėse buvo manoma, kad atidarius sienas plūstelės daugybę migrantų ir jie pakeis jų darbo rinkas. Tačiau taip neatsitiko. Todėl labai svarbu, kad mes iš tikrųjų nesiremtume spėlionėmis, o turėtume faktus. Turėtume tvirtus įrodymus ir taip galėtume išvengti baimės įvairių valstybių narių visuomenėse. Manau, kad mes padėjome puikų pagrindą šiuo pranešimu ir aiškiai parodėme valstybėms narėms, kuriuose migracija darbo jėgos vis dar ribojama, kad vėl to nėra jokio pavojos. Nes žinome, e, kad darbuotojų judumas yra labai vertingas dalykas ES. Jis išlaiko ekonominį augimą ir prisideda prie darbo rinkos klėstėjimo. Taigi, ačiū už puikų pranešimą. Euh, monsieur le rapporteur, vous voulez réintervenir après toutes ces louanges Pane Pirinkė, norėtume dar pasisakyti, išgirdęs e, kolegų nuomonę. Na, tik tai išraisytume uh, e, laiką. Aš manau, visi susirūpinimai, kurie čia buvo išsakyti, turi pagrindo, bet manau, kad galime draugę dirbti, e, galbūt pareikalauti studijos iš komisijos e, dėl to poveikio. E, mes žinome, kad <laughs> tai, ko buvo tikėtasi, neįvyko, bet kaip buvo minėta, tokios studijos visada gali būti naudingos. Dėkui. Dėkoju ir jums. Taigi rytoj dėl jūsų pranešimo mes balsuosime, o dabar dar vienas tekstas, kurį turėtume pasvarstyti. 11 e, kompromisinių pasiūlymų a, e, iš a, e, pranešimui iš regionų reikalų komiteto. Eina kalba apie struktūrinių fondų ir sanglaudos fondo lėšų panaudojimą. Taigi, ponė pranešėja, žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė, taip pat e, ačiū e, šešėliniams pranešėjams už jų pasirengimą siekti kompromisinių pakeitimų. 11 tokių kompromisinių pakeitimų turite prieš save ant stalo, o aš sustočiau tik tai ties G kompromisu, ten mes išbraukėme žodį large. E, ir trumpai čia paaiškinsiu, čia kalbama apie tai, kad apgailestauja, kad proporcinės lėšos e, Europos e, socialinio fondo nebuvo pakankamai panaudotos, Eina e, kalba apie pinigus, kurie nepanaudoti valstybėse narėse ir kurie pasilieka iš ankstesnių programavimo laikotarpių. E, mums pasirodė, kad gal neverta e, tekste kalbėti apie didelės tų pinigų sumas. Taigi čia tą žodį large, didelis mes ir išbraukėme. Atsirado beje ir dvyliktasis kompromisas, kuris remiasi 46 pataisą. Mes tą kompromisą suformulavome tik tai šiandieną. Rytoj tarp savo dokumentų jūs tekstą rasite. Ten kalbame maždaug taip. Ragina valstybės narės sukurti Europos vieno langelio principų veikiačią instituciją kuri padėtų piliečiams renkti paraiškas e, paramai iš e, sanglaudos fondo. Maždaug taip. Tad e, toksai būtų tas kitas kompromisas. Na ir dar vieną dalyką norėčiau akcentuoti kolegoms papildomai dėl balsavimo sąrašo taikydami 161 e, taisyklę, jūs e, pamatysite, kad prieš kompromisus balsavimas raše e, liko dar keletas atskirų pakeitimų. Kai kurie iš jų nevisiškai tinka E, šioje nuomonėje, e, nors pačias mintis nėra blogos, sakysime, ponios Kosta, pakeitimas e, penktos dalies pirmai pastraipai. Ten ji tiesiog primena apie ES 2020 strategiją. Problema iškyla ta, kad jeigu bus e, pritarta tiems atskiriems pakeitimams, tai sugrius kompromisai. Tad aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad turime e, plataus sutarimo kompromisus, kuriems pritarė įvairios e, politinės frakcijas ir todėl raginčiau jūs paremti būtent kompromisus, o ne tuos atskirus pakeitimus, kurie nusipelno e, pagarbos, e, kalba apie daugybę įvairių dalykų ir tekstą visiškai pakeičia. Dėkuoju, ar kas nors norėtų pasisakyti, atrodo taip nėra, Ta, tuomet balsuosime pagal uh, mūsų pranešėjos rekomendaciją ir dėl kompromisų, ir dėl pakeitimų, uh, tai vyks rytoj. Uh, O dabar balsavimas. Pradėsime nuo aštuntojo punkto dėl nuomonės susijusios su naftos ir dujų žvalgymo ir gaybos atviroje jūroje saugos problemomis. ITRE komitetas yra atsakingas komitetas šiuo klausimu. Pirmoji pastraipa. A kompromisas kas už? prieš susilaikę patvirtinta. Antroji pastraipa B kompromisas, kaip prisimenate, pakoregavome e, šį kompromisą žodinių pakeitimų, kuris pakeičia e, e, harmonizavimą bandai standartais, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtoji pastraipa C kompromisas, kas už, atsiprašau, sako pirmininkė, trečioji pastraipa, pamiršau aštuntąją pakeitimą, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtoji pastraipa C kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta po ketvirtosios pastraipos 11 pakeitimas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 12 kas už prieš susilaikę patvirtinta. 13 pakeitimas ponios Lambert, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 5 pastraipa D kompromisas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 18 pakeitimas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Šeštoji pastraipa E kompromisas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Po šeštosios pastraipos 23 pakeitimas, dvi dalys, vis tik tai viena dalis. Pirmoji dalis e, iki gas extraction activities, o antra dalis yra nepriimtina. Kas už pirmąją dalį? 23 pakeitimo prieš susilaikę patvirtinta. 7 pastraipa F kompromisas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 26 pranešės pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta, 27 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 28 už prieš susilaikę patvirtinta, 29 pranešėjos, kas už prieš susilaikę patvirtinta, 30 bulan, kas už prieš susilaikę patvirtinta, 31 pranešėjos, kas už prieš susilaikę patvirtinta, 32 pono Filip Bulan, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Ir dabar elektroninis balsavimas. Ar visi turite korteles? Kas neturite? Balsavimas prasideda. Ar visi balsavote? Baigiame. 36 už, 8 prieš. Susilaikysiu nėra. Sveikiname pranešėją. Aš galvoju, kad mes tikrinamės, čia buvo paskui, paskutinis balsavimas. O dabar, kaip jums sakiau, pradžioje balsuosime dėl kito dalyko, dėl prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Tai yra 17-18 e, darbo tvarkės punktai. Dar priminsiu Jums, kad tai yra laiškas biudžeto komitetui. Biudžeto komitetas jau yra pareiškė savo nuomonę dėl šių klausimų ir vis tiek, kad viskas vyktų pagal tvarką, siūlau Jums e, tarti savo, pareikšti savo nuomonę dėl šių laiškų. Taigi, Pirmasis klausimas, 17 punktas, pristaikymo prie globalizacijos e, padarinių fondo lėšų panaudojimo. E, Naval. Atsiprašau, tai yra laivų statyklai. Ir kas už mūsų laišką prieš susilaikė patvirtintas vienbalsiai mūsų laiškas. E, antrasis klausimas – globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo Glasfiber įmoniai. Paskutinę minutę vyko darybos dėl žodinio pakeitimo. Reikia atsižvelgti į realią situaciją ir į tai, kaip veikia ši pramonės sritis. Tai yra mm, susijęs su Dėjo jėgainėmis. Pirmasis žodinis pakeitimas. E, dėl jo tarp įvairių frakcijų vyko dėrybos ir e, siūloma pakoreguoti šiek tiek pasiūlymą ir aš jums jį perskaitysiu. Šiuo atveju pabrėžiama, liberalai čia tai pasiūlė suformuluoti, para, atsižvelgiamai paradoksalią situaciją e, esančią valstybėse narise kovos su klimato kaita srityje. Ir norint užtikrinti, kad ES įmonės galės konkuruoti pasauliniu mastu, pripažįsta, kad nėra šio aspekto įrašyto į bendrąją strategiją. Ar kas nors prieštarauja? kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Paskui antrasis žaliųjų pasiūlytas žodinis pakeitimas. Jis tikriausiai jums jo tekstas yra išdalytas. Ar norite, kad perskaitytų? Kad vienodai būtų taikomas sąlygos, aš perskaitau. Pabrėžiama, kad vėjo energetika yra labai svarbi siekiant Europos 2020 tikslų susijusių su atsinaujinančiais e, energijos šaltiniais. Šio fondo lėšos turi būti panaudotas, panaudotos e, perkvalifikuojant žmonės, kad jie galėtų dirbti energetikos sričių, tai yra tie žmonės, kurie ateina iš kitų sričių ir komisija bei valstybės narės turi siekti plėtoti žaliasias darbo vietas pagal strategiją Europos, Europa 2020. Ar kas nors prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui? Jeigu kažkas prieštarauja, matau taip, tada negalime dėl jo balsuoti. Ir dabar siūlau dėl, uh, uh, dėl laiško su vienu pakeitimu pareikšti nuomonę, kas už, prieš susilaikė. Antrasis laiškas taip pat yra patvirtintas. Toliau devintasis darbo tvarkės punktas. Ir Pagal šį punktą suteikiu žodį ponui Dirksterks. Balsavimas jau baigtas. Jisai pristatys savo nuomonę intą komitetui apie ES ir Kinijos prekybos pusiausvyros trūkumus. Prašom, pranešėjau žodis jums. Tai turiu pasakyti, kad dėl penktojo paragrafo dėje kompromiso pasiekti nepavyko. Aš labai raginčiau visus, kurie išeina iš posėdžių salės, tai daryti, ko galint tyliau, kad galima būtų paskui ramiai padirbėti. Taigi, Išeinantieji, prašom tylos. O dabar pranešėjo žodis jums. Manau, kad dabar jau galime tęsti darbą. Dabar pristatysiu keletą kompromisų. Pirmasis dėl penktosios pastraipos. E, kalbama apie Kinijos investicijas e, Europos Sąjungoje mes antroje, trečioje, ketvirtoje pastraipoje apie tai kalbame antroji pastraipa dėl socialinės apsaugos sistemos Kinijoje. Norėčiau padėkoti kolegoms, e, įskaitant pona Gutierės, už tai, kad buvo atsižvelgta į pasiūlymus ir atsispindi e, pasiūlymuose idėjos, kurias ir aš pateikiau. Dabar trečioji pastraipa Kinijos e, prievolės kaip pasaulinio masto mm, veikėjos. Reikia, kad ji laikytųsi savo įsipareigojimų ir taip pat, kad laikytųsi socialinės apsaugos principų, laikytųsi tarptinės darbos organizacijos. Uh, E, taisyklių, buvo pasiūlytas kompromisas e, pakeitimams, kuriuos pateikė Gutier, Mayer ir kiti kolegos. Manau, kad mums pavyko subalansuoti tekstą ir praturtinti jį tam tikrais elementais, kuriuos pasiūlė kolegos dėl naujų pastraipų. Kiek įmanoma, aš pabandžiau, atsiprašau, sako kalbėtojas šeštasis, šeštoji pastraipa. Atsiprašau, C pastraipa. C kompromisas. Dėl jo kilo šiek tiek problemų. Ir šiaip visi sutarė galiausiai po ilgų diskusijų dėl to, kas įrašyta į šį kompromisą. Kitas dalykas 62 pakeitimas, kuriame e, sakoma, kad Kinė turi labiau laikytis žmogaus teisų principų ir e, spręsti problemas susijusias su profsąjungomis. E, kolega Murphy nesutinka su tuo, kas yra iš jo pasiūlymo įrašyta į kompromisą. Ir dėl to reikės dėl jo pasiūlymo balsuoti atskirai. Aš sutinku su pakeitimo turiniu, bet jis šiek tiek ribojamas, nes kalbam apie žmogaus teisės pirmiausia profsąjungų narių atžvilgių. Ir E, Kinijos politika per pastaruosius mėnesius labai sugriežtėjo. E, yra ribojamos e, žmogaus teisės, socialinės teisės. Tai tiek dėl C kompromiso. Kitas dalykas - dialogas tarp ES Kinijos taip pat yra pateiktas kompromisas ir mes sakome, kad palaiky, palaikant šį dialogą reikia e, svarstyti socialinės problemas ir joms skirti deramą dėmesį, ypač kalbant apie darbuotojų sąlygas, nelaimingus atsitikimus darbo vietose, keitimasi pažangiają praktiką. Taip pat e, reikalavome, kad būtų laikomasi tarptautinės darbo organizacijos e, konvencijų. Taigi e, tiek. E, tekstas šiek tiek pailgėjo, galbūt kai kur tai nebuvo būtina, bet šiaip mes pasiekėme gana platų konsensusą šiaip jau nereikėtų pernelyg apsunkinti mūsų nuomonės. E, sakiau, pateikta virš 60 pakeitimų. Jeigu viskas bus įrašyta į mūsų tekstą, tai mano nuomonė e, bus atliekamas dvigubas darbas ir mūsų nuomonė bus per ilga, per nelik sunki. Ir galiausiai mes prarasime akcentus ištrinsime. Ir kai kas įrašyta į tekstą naujai, kai ko nebuvo, aš tikiuosi, kad ši nuomonė galiausiai bus aiški ir ją bus galima gerai panaudoti. Dėkuoju. Dėkuoju dabar ponas Elmeris. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjui už puikiai e, atliktą darbą, už tai, kad jis uh, atsargiai elgėsi su kompromisiniais pasiūlymais, dėja pasakysiu, kad mano frakcija negalės paremti nei tų kompromisų, nei viso pranešimo. Čia toks keistas atvejas, nes e, e, dauguma pranešimo teiginių yra visiškai teisingi, bet mes prieštaravome tam pranešimui dėl to, kad kažkas yra teisybė ar ne bet dėl to, kad kalba eina apie tai, kas išeina už ES ir šio komiteto kompetencijų. Ribų mums rodos, kad netinkama, pompastiška, e, įžeidžiama rodyti pirštu būtent į Kiniją šiuo atveju. Įdomu, kaip mes patys pasijustume, jeigu parlamentarai e, Pekine pradėtų e, pirštu grumoti Europos Sąjungai, kad mes e, netinkamai elgiamės su skurdžiaisiais. Kaip mes galime kaltinti Kiniją dėl ko tuo pat metu, kai dėl uh, diržų susiveržimo Graikijoje, Graikijos miestų gatvėse kyla reušės. Uh, E, kiniečiai nekritikuoja mūsų e, verslo modelio, kaip mes darome biznį. Aš nesakau, kad nereikia atkreipti dėmesio į rimtus dalykus, sakysime, susijusius su žmogaus teisėmis. Tačiau e, greitai augančioje ekonomikoje mūsų pagrumojimai yra tik tai žalingi ir neproduktyvus. Mano frakcija balsuos prieš. Dėkuoju dabar panas Tomas man. Ačiū. Aš norėčiau pirmiausia Dirkui Sarksui padėkoti. Žinoma, jis sakė, kad jo pranešimas tapo labai ilgas. Tačiau bet kokiu atveju jisai atvirai reagavo į mūsų pasiūlymus ir įtraukė juos į savo pranešimą. Aš manau, kad jo pranešimas nėra per ilgas. Man yra pakankamai svarbu, kad mes galėjome parengti kai kuriuos kompromisus. Čia kai kur jų neužtenka mano kompetencijos, nes mes kalbame apie žmogaus, žmonių teisės. E, čia mes kalbame ne tik apie žmogaus teisės, bet ir apie, apie darbuotojų teisės. Tai yra labai integruotas dalykas žmogaus teisų e, sfera. Dabar 16 pakeitimas. Čia kalbama apie e, Kiniją kaip savarankišką valstybę, turi nustatyti, gali nustatyti savo taisyklės ir įstatymus. Žinoma, Kinija iš tiesų yra didžiulė valstybė, tačiau e, Kinija yra PPO e, narė ir ji turi laikytis PPO nusatytų taisyklių. Žinoma, sudėtinga ir sunku reikalauti iš tokios valstybės, kurie nenori įsiklausyti kitų valstybių nuomonę, e, būtent kad ji laikytųsi atitinkamų tarptautinių taisyklių. Tačiau bet kokiu atveju Kinija turi laikytis PPO taisyklių, turi paisyti darbuotojų interesų. Ir mažumų interesus. Tai, todėl aš džiaugiuosi tuo, ką pasiekė ponas Sterksas. Mes pritarėme visiems kompromisams. Mes iš esmės ne politinių tuščiažodžiavimų čia užsimame, mes konkrečiai pasiūlėme atitinkamus sprendimus, kaip galime pagerinti mūsų santykius su Kinė ir darbuotojų padėti Kinėje. Monsieur Sarkas, puis Monsieur Koferati. Ponas Cirkas, paskui ponas Koferatis. Dėkoju. Pane pirmininkė, socialistų frakcija. E, laikydamasi ponios Plium nurodymų turi pareikšti, kad apskritai pritarė dokumentui. Esame dėkingi už kompromisinius pasiūlymus ir paremsime juos. Ir e, tai darysime nebūtinai dėl to, kad e, jie atspindi socialistų frakcijos nuomonę, e, bet todėl, kad buvo ieškoma sutarimo ir susitarimo tam tikrų pagrindų, kuris tenkintų visus. Už kai kuriuos, dėl, dėl kai kurių pranešimo elementų mes balsuotume prieš. Pavyzdžiui, mums nepatinka e, penktoji dalis, nepatinka nei pirminis tekstas, nei e, pakeitimai, nes ten pernelyg griežtai yra formuluojami dalykai. E, Dėstama kažkas, kas toli gražu nėra taip jau ir aišku nes padėtis, kuri ten aprašoma, nėra tokia aiški ir paprasta. Kalbame apie žmogaus teisės, kitus dalykus, kurie patenka į mūsų komiteto veiklos sritį ir iš tikrųjų negalime užmerkti akių į padėtį kitose pasaulio vietose ir kitose šalyse, kurios laužo tam tikras nuostatas, kurios savo prigimtimi yra visuotinės ir įrašytas jungtinių tautų hartija. Čia neina kalba apie kieno nors mokymą, pamokslavimą kam nors, nes yra tam tikros esminės teisės, darbuotojai turi turėti galimybę kurti profsąjungas, E, yra teisės, kurias reikia ginti tame tarpe ir vaikų teisės. E, mes, elgdamiesi su didelė valstybė, turime elgtis lygiai taip pat energingai kaip ir su mažomis. Taip, mes žinome, kad tai didelė valstybė, dabar gana galinga. Ir e, dėl to mes juk neturime užsimerkti E, mes turime kažko laikytis ir jie privalo kažko laikytis. Mes nebandome pamokyti kažko, kaip laikyti žmogaus teisė. Manome, kad tarptautinės jungtinių tautų ir tarptautinės darbo organizacijos nuostatos turėtų veikti ir Europoje, ir už jos ribų. Turime dirbti dėl to ir čia kontinente, ir kitur. Ačiū, panė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti už pranešėjo puikų darbą. Leiskite man pareikšti kelias pastabas. Tai būtent aš norėčiau kalbėti tokiu e, aspektu, kuris yra pakankamai subtilus ir kuris e, yra e, ginčytinas, bent jau mūsų frakcijoje. E, kompromisuose atsispindi įvairios nuomonės, todėl aš manau, kad į visas nuomonės reikia žvelgti, taip pat ir mūsų frakcijos nuomonė ir mano nuomonė. E, tačiau mes matome, kad yra pavojingai nuvertinamas mūsų ateities darbas susijęs su žmogaus teisų gynimu. Nes dabar mes kalbame apie piliečius ir apie darbuotojus. Kinija nėra liberali valstybė. Žmoni, e, Kinijoje žmogaus teisės nėra gerbiamos ir nėra puoselėjimas. Tiek darbuotojų teisės, tiek piliečių teisės yra ignoruojamos. Mes šią temą jau diskutuojame pakankamai ilgai, mes kasdien praktiškai diskutuojame ir negalime net kreipti dėmesį į jį. Tačiau e, mūsų komitetas gali kalbėti šio klausimu tik tai tokiu atveju, jeigu kalbame apie piliečius, bet ne apie darbuotojus. Kitas dalykas - ekonominėje e, srityje, darbo rinkoje žmogus teisės taip pat ir, ir e, turi atitinkamą reikšmę, taip pat ir liberalios vertybės. Šiuo atveju mes kalbame ne apie materialinės sąlygas, kurios yra suteikiamas asmeniui, bet kalbama ir apie konkurenciją, apie tiksliau konkurencijos suvaržymus arba iškraipimus tarp įvairių valstybių. Jeigu vienoje valstybėje, pavyzdžiui, negerbiamos žmogaus teisės, tada šita valstybė gali lengviau konkuruoti su kitomis valstybėmis, kur yra gerbiamos žmogaus ir darbuotojų teisės. Nes laikomės tam tikrų nuostatų, kurios yra kur, pakankamai brangios. Taigi, mes turėtume į šį darbą pažvelgti iš tokios perspektyvos, kur yra svarbi ir Europos Sąjungai, nes kitų atveju bus pateisinamos neteisėtos priemonės, kurios pateisina neteisėtą darbą ir žmogaus teisų negirbimą. Iš esmės, e, socialistų e, e, valdomos valstybės skiriasi viena nuo kitos, tačiau tai nereiškia, kad mes neturime atsižvelgti į žmogaus teisės. Manau, kad taip mes turime atsižvelgti į žmogaus teisės ir neiškraipyti konkurencijos. Uh, Ponas Ungrian. Ačiū. Dėrybose E, mes pasiekėme puikių rezultatų, aš manau, kad kompromisai yra e, tinkami, ypač C kompromisas susijęs su žmogaus teisų pagarba ir su žmogaus teisėmis su jomis su darbuotojais. Taip pat e, šitame kompromise kalbame yra tinkamų standartų laikymasi. Žinoma, mes neturime grumoti Kinijai, tačiau mes turėtume konsultuotis su Kinija. Ir galime pasidaryti patirtimi e, įgytą valdant komunistiniams režimams mūsų šalyse. Taigi, e, šiuos aspektus mes turime taip pat įtraukti į mūsų kompromisinius pakeitimus. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne, tuomet suteikiu žodį ponui Sterks pranešėjui. Labai ačiū. E, kolega kalbės pirmas jau išėjo iš salės, norėčiau jam atsakyti. Aš buvau Kinijos delegacijos narys gana ilgai ir Kinai mums dažnai pareikštavo savo nuomonę. Ar mes jiems dabar e, prikaišėme tam tikrus dalykus ar tekste, tai uh, atsispindi. Mes turime turėti griežtas priemonės tam, kad užtikrintume didesnį augimą Europoje, nes turėjome problemų dėl nedidelio ekonomikos augimo ir kai dėl integracijos bendrosios rinkos, vieningos rinkos, tai ne viskas yra gerai. ir ne kinai mums aiškiai pasako, kokie yra sunkumai Europos Sąjungoje. Mes tampame strateginiais partneriais su kinais ir jeigu norime toliau žengti šiuo keliu, tai turėtume ir kalbėti su jais atvirai. Tai, kas buvo pasakyta dėl socialinių dalykų, yra teisinga. Reikia kalbėti tai, kas yra Kinijai naudinga, kas nenaudinga. integravimasis į pasaulinę ekonomiką reiškia, kad privaloma laikytis tam tikrų prievalių. Ir mes pasakoma Kinijai, kur mūsų nuomonė jį laikosi tų prievalių, kur ne. Tarptautinės priekybos komitetas e, turi galbūt didesnę kompetenciją negu mes šioje srityje ir kin, kinai dabar e, įgauna, įgyja konkurencinį pranašumą, kuris ir ta konkurencija ne visuomet yra sąžininga. Mes turime gana aktyvius priekybos e, kanalus su Kinė dėl tiesioginių užsienio investicijų Kinijoje tai e, vis tik tai balansas yra pozityvus, ES bendrovių daug, ypač mano apygardoje yra įmonių, kurių atstovai apie tai kalba. Ir jie savo, kad, me, kad mes e, aktyviai investuojame į Kiniją, bet ne tik į Kiniją, bet ir į Braziliją ir į kitas šalis egzistuoja ryšys tarp įmonės Europoje ekonominės e, sveikatos, kurios, kalbu apie tokias įmonės, kurios investuoja ne tik į Europoje, bet ir Kinijoje. Tokie dalykai kaip socialinė politika, žmogaus teisės, sienų atvėrimas yra aktualūs kalbant su Kinija. Taigi tikrai svarbu minėti tuos dalykus ir aš uh, bandysiu ir apsiriboti tais dalykais, kurie susijęs su mūsų komiteto kompetencija. Manau, kad pakeitimų tonas ir turinys apima mūsų komiteto kompetenciją tokie elementai kaip užimtumas ir panašu, jie yra tiesiogiai susijęs su prekybos e, santykiais tarp Kinijos ir ES. Ir mes ne viską turėtume žiūrėti negatyviai, nesutinku su tais, kurie sako, kad nepakankamai mes atsižvelgėme į žmogaus teisų problemą. Aš su tuo nesutinku. Kompromisuose mes pakankamai detaliai į žmogaus teisės atsižvelgėme rytoj. E, balsuosime dėl pasiūlymo rezoliucijai ir nuomonė atspindės mūsų komiteto daugumos poziciją. Tai bus naudinga rengiant galutinį pranešimą INTA komitete. Dėkoju pranešėjui, nuomonės pranešėjui. Mes ką tik tai kalbėjome apie globalizacijos pristaikymo prie globalizacijos e, padarinių fondo panaudojimo, pritaikymo Danijai ir vėjo jėgainėms. E, e, kalbama apie ateities pramonės šak, įmonės, kur dirba ateities pramonės srityje uždarimą. Ir dabar mes kalbame apie Kinijos rinką. Reikia galvoti, kad europiečiai turi protingai elgtis ir reikia apsvarsyti, kiek kištis, nebū, nepademonstruojant per nelik didelio naivumo. Kaip sakėte, balsuosime šio klausimu, dėl šio klausimo rytoj. Dar tik priminsiu, kad e, keletas e, pakeitimų laikomi neprimtinais, nes tai nesusijęs su mūsų komiteto e, kompetencija, bet su tarptautinės prekybos, e, kultūros ir kitų komitetų kompetencija. Kaip žinote, aš labai griežtai reikalauju, kad mes nebalsuotume dėl dalykų, kurie nėra susiję su mūsų kompetencija. Taigi dėkoju kolegoms už jų supratimą E, dėl ko mes kai kurių pakeitimų negalime priimti. Dabar e, kitas darbo tvarkės punktas, dėl kurio pasakysiu, kad dėl jo balsuosime rytoj. E, Dabar kalbėsime apie dešimtąjį darbo tvarkės punktą. Keisimės nuomonėmis su socialinių partnerių atstovais. E, pagal e, kolegės Reginos Bastos rengiamą pranešimą apie e, naujus įgūdžius, strategija Europa 2020, strategija susijusia su naujais gebėjimais ir užimtumu. Už Greit suteiksiu žodį visiems penkiems svečiams, kuriems dėkuoju už tai, kad jie atvyko. Bet e, prieš jiems suteikdama žodį tikriausiai e, turėčiau suteikti mūsų pranešiai, kurie, e, kuri pristatys bendrai kontekstą mūsų klausimo ir taip pat svarbiausius punktus. Prašom. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau labai nuoširdžiai e, padėkoti Jums už tai, kad surinktas šis viešasis svarstymas. Dėkoju kolegoms, kurie dalyvauja, dėkoju svečiams. E, Tuo išklausysime pranešimų. Manau, kad jie bus visi labai įdomus ir kad mes labai įsigilinsime į požiūrius, kuriuos per dešimt metų yra išreiškę žmonės dėl darbo rinkos. Yra rengiamas pranešimas šiuo klausimu, jūs tikriausiai esate matę projektą, svarbiausi tikslai sureaguoti per ateinantį dešimtmetį iššūkius dėl naujų įgūdžių sprendžiant nedarbo problemas, įgyvendinant strategiją Europą 2020. Mūsų tikslas yra užtikrinti 75 procentų žimtumą tarp vyrų ir moterų, kurių amžius nuo 16 nuo 20 iki 64 metų. Ir šio tikslo siekėme iki šio dešimtmečio pabaigos. Dar labai svarbus dalykai yra lankstumo ir užimtumo elementai, socialiniai aspektai flexicurity taip vadinamas, pranešimo projekte taip pat siekiama išreikšti tvirtą pasipriešinimą tik daliniams sprendimams. Mes turime užtikrinti, kad darbo jėga bus pakankamai kvalifikuota, jos reikės per ateinančius metus. Taip pat turime rasti atsakymus į klausimus, kaip sukurti, kaip užtikrinti naujų darbo vietų kūrimą. Mes turime e, užtikrinti ryšį tarp pasiūlos ir paklausos darbo rinkoje, taip pat reikia e, siekti, kad švietimas, mokymas atitiktų ekonomikos poreikius, mums reikia liberalizuoti darbo rinką, reikia taip pat gerinti darbo sąlygas, darbo vietų kokybę. Ir tai atsispindi, šios mintis atsispindi pranešime. Aš per nelyg nesiplėsiu, jau paaiškinau, kas yra įrašyta pranešime. Mes e, po ekspertų pasisakymų atitinkamai pakoreguosime šį pranešimą Mm, pranešimą, taip pat ir kolegų pasiūlymai jį praturtins. E, dar kartą dėkoju ir labai nekantriai laukiu jūsų pasisakymų. J'allais simplement donner la parole à nos invités. Hein. La parole Suteiksiu žodį svečiams e, pagal pasiūlytą tvarką. Garbi pradėti pasisakymus tenka Business Europe atstoviai, poniai Jelenai Sigart, ji yra socialinių reikalų patarėja. Prašom, penkias atmės minutės. Chair. Dėkoju, pane pirmininkė, už tą garbę. Ačiū, kad pakvietėte mane pasikeisti nuomonėmis su jumis. Visų pirma, noriu pasakyti, kad e, kai kalbame apie tas skirtingas temas, e, kurias buvo pasiūlytos mūsų pokalbiui, Tai tarp jų yra keletas man labai įdomių. E, paminėsiu ir susitelksiu ties tai, kas artimiausia mums. Mums svarbu naujų darbo vietų kūrimas ir užimtumo lygio pasiekimas iki 75 procentų. Mums reikia išeiti iš krizės ir išvengti augimo, kuris nekurtų darbo vietų. Pažvelgus į e, lankstų užimtumo ir socialinės apsaugos principų derinimą, tai jis krizės laikotarpiu pasirodė besas labai efektyvus. Skandinavijos šalyje ir Olandijoje jis ypač gerai pasirodė. Kai kas galbūt, kalbėdamas apie flexicurity, daugiau akcentuoja lankstumo elementą, flexibility, bet iš tikrųjų šis medalis turi dvi pusės. E, bandymai padidinti lankstumą susilaukia nemažai išpolių. Tai E, galbūt yra keista ir todėl Europos darbdaviams visą laiką reikia priminti tų principų svarbą. Ir aš taip padarysiu ir turiu pasakyti, kad jeigu nebūtų buvę vidaus lankstumo per pastarąją ekonominę ir finansų krizę, tai e, ir jeigu nebūtų e, buvę to lankstumo samdant e, trumpalaikius darbuotojus ir taip toliau, tai būtų prarasta milijonai darbo vietų. Tiesą sakant, būtent dėl tų išmokų trumpalaikiams darbuotojams, pavyzdžiui, Vokietijoje pavyko išsaugoti milijoną du šimtus tūkstančių darbo vietų. Reikalas tas, kad kol kas uh, įmonės e, nėra užtikrintos dėl busimųjų užsakymų, dabar mums reikia siekti stabilizavimo, įveikti esamas kliūtis. Ir žinoma, neįmanoma pateikti vieno sprendimo, kuris tiktų visiems. Nėra tokio sprendimo, kuris užtikrintų e, naujų vietų kūrimą. E, Flexicurity taip pat pademonstravo savo vertę, per e, mokymosi visą gyvenimą galimybės. Kitaip sakant, per galimybę žmonėms e, įgyti kitas kvalifikacijas ar jas patobulinti. Reikalas tas, kad e, darbdaviai, sakysime, Junktinėse valstijose daug daugiau investavo į tam tikrus e, įgūdžius ir stengiasi išlaikyti tuos įgūdžius turinčius darbuotojus. E, šia prasme ir e, visuomeninis, ir privatusis sektorius neturėtų karpyti lėšų, kurios yra skiriamos darbuotojų rengimui. Taip pat turime prisiminti, kad privačiame sektorėje pastaruoju metu mes matome, kad investicijos į švietimą ir e, profesinį mokymą didėja. Taigi aš paminėjau, kad flexicurity kaip savoka remiasi dviem ramščiais, tačiau žinoma ne viskas dar čia pasiekta. Mums reikia toliau žengti, reformuojant mūsų socialinės gerovės išmokų sistemas, kad ta sistema, socialinės apsaugos sistema būtų tvari. Mums juk reikia ilgalaikio, ne vidutinės trukmės saugumo, bet tokio saugumo, kuris testusi ir ateities kartoms. Taigi visų pirma turime e, stengtis patobulinti Europos darbo rinkos ir socialinės apsaugos sistemų e, veikimą. Laikas čia mus e, spaudžia. Business Europe neseniai atliko analizę, sekdamasi pažiūrėti į Europos darbo rinkos padėtį. Ir ta analizė parodė, kad sunkumai, su kuriais susidūrė valstybės narės, per krizę, nėra vien tik tai laikini. E, darbo rinkose yra daug struktūrinių e, sunkumų, struktūrinių trūkumų, e, darbo našumas e, labai lietai augo ir tai tęsiasi jau e, daug metų, taigi tai yra struktūriniai struktūrinės silpnosios vietos ir tas problemas reikia spręsti. Reikia įtikinti valstybės narės pasišvesti reformoms, dėja tai ne visada atsispindi nacionalinėse reformų programuose. Ir tas e, ryšto trūkumas mums kelia daugiausia susirūpinimo. Tai iš tikrųjų tiems milijonams europiečių, ypatingai jauniems žmonėms, kurie vis dar neranda darbo, e, nėra priimtina. Dėkoju. Dabar profsąjungų atstovai ir suteiksiu žodį Lukai Visentinį, e, atuk e, sekretoriui. Ačiū už pakvietimą, kad galėčiau ir už suteikta garbė dalyvauti šiuose klausimuose. Aš norėčiau pristatyti savo pranešimą. 2008 metais e, buvo pradėta Europos iniciatyva nauja darbo atvarkė naujiems įgūdžiams ir darbams. Ir tuo metu dar tik tai prasidėjo ekonominė krizė. Ir iš tiesų šią iniciatyvą buvo iškelti ryštingi tikslai. Pirmiausia buvo siekiama E, pakelti išsilavinimo lygį ir pagerinti mokyklinį išsilavinimą. Tačiau e, kilus ekonominiai krizai šie rodikliai pablogėja. Todėl šie pradiniai rodikliai turėjo, turėjo e, būti pakoreguoti atsižvelgiant į realią situaciją, kuri yra pakankamai sudėtinga. Yra valstybių, kuriuose jaunimo pagyvenusių žmonių nedarbas yra pakankamai didelis, kur e, žmonės yra nepakankamai išsilavinę. Ir krizė dar prisidėjo prie to, kad, e, kad investicijų, inovacijų e, klimatas pablogėjo. Be to susikaupė daugybę veiksnių, kurie prisidėjo prie prastesnės ekonominės situacijos, bet to prisidėjo ir prastesnis profesinis išlavinimas. Todėl E, profesinės kvalifikacijos įgyjimas e, pasidarė pakankamai brangus malonumas, nes buvo sumažintas finansavimas kai kuriuose valstybėse narėse profesiniam išsilavinimui. E, tačiau ir mažosiuose vidutinėse įmonėse, kaip rodo statistika, situacija pakankamai pablogėjo. Dabar, atsižvelgiant į 2020 metų strategijos tikslus, siekiant kurti uh, darbo vietas ir ginti užimtumą, pablogėjo e, politikos, kuri, kuri būtent ir skirta šiams darbo vietoms kurti įgyvendinamumas. E, ši e, lankstumo ir socialinio užtikrintumo sistema turėjo prisidėti prie to, kad darbuotojai galėtų geriau judėti E, tarp valstybių narių ir e, būtų užtikrinta tam tikra socialinė apsauga darbo rinkoje. Matome, kad darbo vietų skaičius sumažėjo Europoje, būtent dėl finansinės krizės. Ir išlikusios darbo vietos yra prastesnės kokybės, yra mažesnis atlygis taikomas darbuotojams, jauniems žmonėms, yra sudėtingiau gauti uh, darbo vietą, o tie žmonės, kurie prarado darbo vietas, jiems yra sunkiau vėl grįžti į darbo rinką. Matosi, kad e, anksčiau vykdyta politika nebuvo pritaikyta reaguoti į finansinės krizės pasakmes ir todėl daugumoje valstybių narių ETUC e, numatė, kad reikia keisti darbo rinkos politiką ir užimtumo politiką, nes likšulinė politika žlugo. O tam reikia įvairių priemonių. Šios priemonės turėtų būti labiau skirtos e, tam, kad būtų pristaikoma prie pasikeičios situacijos. Ir tam reikia geriau reglamentuoti darbo rinką, kad ES e, e, piliečiams būtų suteiktos darbo vietos arba bent jau galimybė uh, E, rasti, e, rasti darbą. Tai būtent tai yra esminiai prioritetai. Tai yra e, pagrindinis išlavinimas, turėtų būti aukštesnio lygio, turėtų būti sumažintas nebaigusių mokyklos vaikų skaičius. Be to, turi būti imtasi aktyvesnių priemonių, kad žmonės galėtų geriau įsitraukti darbo rinką ir gauti profesinį išlavinimą. Toliau kvalifikacijos kėlimas turi būti paskatinamas, kad visiems būtų sudaromos vienodos sąlygos įgyti tokį išsilavinimą, kad visi galėtų savo įgūdžius lavinti vienodai. Mūsų nuomonė, e, įmonės turėtų skatinti kvalifikacijos kelimą ir leisti netgi darbo metu žmonėms šviestis. Kitas dalykas tai yra formalus ir neformalus. Švietimas turėtų būti labiau pripa, pripažįstamas. Tai paskatintų integraciją į darbo rinką ir į visuomenę. Nedarbas būtų sumažintas į, ypač e, E, tokiu atveju, kai, pavyzdžiui, žmonės neturi atitinkamos kvalifikacijos. Perėjimas e, iš e, švietimo sistemos į darbo rinką turėtų būti labiau skatinamas. Be to, švietimas turėtų būti pridarintas prie darbo rinkos reikalavimų. Turi būti suteikta galimybė žmonėms, sakykime, ir kartu ir studijuoti, ir dirbti. Arba po darbo, sakykime, studijuoti kad būtų sutiktas aukšto lygio švietimas ir išsilavinimas. Ir labai e, neigiami rezultatai pasiekiami, jeigu e, vyriausybės ar valdžios institucijos mažina finansavimą švietimui, nes švietimas yra susijęs, e, yra susijęs su bedarbių arba būsimų darbuotojų galimybėmis įsidarbinti. Bet taip, tik taip, skatinami švietimą, galime paskatinti didesnę kvalifikaciją ir kvalifikacijos kilimą. Be to, tai prisidės ir prie ekonomikos augimo. Profsąjungų e, ir e, darbdavių ir darbuotojų organizacijos turi taip pat e, stengtis prisidėti prie švietimo sistemų gerinimo. Ir šios priemonės turi būti remiamas visais lygmenimis, tai vietos, nacionaliniu, e, Europos lygmeniu. Tai, tai turi būti skatinamas socialinis dialogas, e, kolektyvinės sutartis. E, ypač, kaip pasakytina, apie švietimo ir kvalifikacijos kelimą darbo vietose. Tam reikia europinių priemonių, kad būtent būtų skatinamas profesinis mokymas. Ir šios priemonės turėtų būti uh, E, įtraukiamos į darbo tvarkę įgūdžiams ir darbo vietoms e, kurti. Ir šios priemonės turėtų būti įgyvendamos e, veiksmingai, įtraukiant ir socialinius partnerius į šį visą procesą. Ir nuo 2014 metų iki 2020 metų turėtų būti gyvenamos tos priemonės. Mes manome, kad švietimas ir profesinis lavinimas yra pagrindas siekiant užtikrinti ES augimą ir paskatinti darbo vietų kūrimą. Ir šios priemonės turės tik tai tada tinkamą poveikį, jeigu bus makroekonominių priemonių įmamasi e, skatinant ekonominį augimą. Tai bus išsaugotas darbo vietos ir bus kuriamas naujas. Todėl ETUC mano, kad Europos institucijos, kurios dabar vykdo e, taupimo politiką, jos turėtų persvarstyti savo ateities strategiją Ir ypač e, tai turi būti atsižvelgiama į naujus, naujas priemonės, kuris dabar svarstomas. Mes turime pasvarsyti apie euroobligacijas, reikia naujų valdysenos priemonių, kad e, nebūtų e, per daug mažinai atlyginimai ir taupimo priemonės būtų taikomas atsakingai. Todėl Mes manome, kad socialinis dialogas socialiniais partneriais turėtų būti skatinamas ir būtent sektorių lygiu. Dėkuoju. Dabar CDPOF atstovui suteiksiu žodį, tai yra ponas Kristian Letmaier. Jūs esate e, CDFOP, Europos švietimo ir mokymo centro profesinio e, direktorius, laikinai einantis pareigas. Dėkoju, pirmininkė, gerbim parlamento nariai. Buvo paminėti netoligumai, e, jie atsiranda, e, kai jie e, mes matome, kad kartais yra situacija, kai yra didelis nedarbas arba neužpildytos darbo vietos. Austrijoje, pavyzdžiui, 27 įmonės matų neturi pakankamai darbuotojų. Um, neranda pakankamai darbuotojų. Ir tokie netitikimai egzistuoja net ir e, darbo vietose. E, turiu galvoje, kad e, darbuotojų kvalifikacija yra ne ta, kurios reikalautų atitinkama darbo vieta. Ir tai susijęs su užimtumo kokybė. Darbuotojai turi mažiau galimybių, neturėdami deramo, deramos kvalifikacijos ir e, tai atsiliepia jų galimybėms įsidarbinti. O tai yra susijęs su integravimusi į visuomenę. Galimybė įsidarbinti nėra nuolatinis statusas. Įgūdžiai kompetencijos laikui bėgant e, tarsi nuvertėja, juos reikia visą laiką atnaujinti. Ir e, akivaizdu, kad ilgesnė karjera, technologiniai pokyčiai, struktūriniai pokyčiai reikalauja, kad būtų nuolatos užtikrinamas profesinis švietimas ir mokymas. Dabar matome, kad e, labai dažnai vyka pokyčiai arba, pas, e, e, arba žmonės dažnai dalį laiko per savo profesinę karjerą dirba, dalį dėl vairių priežasčių nėra aktyviai užimti darbo rinkoje. Mums reikia ir daugiau sumaniau tvarkyti darbo rinką. Reikia numatyti, kokiu poreikiu, poreikiu reikės ateityje ir tai užtikrins geresnę pasiūlą ir paklausą darbo rinkoje, o tai atsispi, turi atsispindėti švietimo, mokymo sistemose ir darbuotojai bei darbdaviai turėtų taip pat tokią informaciją turėti. Protingas darbo e, rinkos tvarkymas yra labai įvairialypis projektas, reikia užsimti prognozavimu, kaip plėtosis e, padėtis švietimo mokymo srityje, taip pat kokiu darbo vietų reikės, e, pavyzdžiui, ateityje reikės daugiau žaliųjų darbo vietų, taip vadinamų ir panašiai. Taip pat atskiros įmonės organizacijos, ar jos būtų privačios ar valstybinės tam tikrose vietose, turi irgi galvoti apie savo ateitį ir būsimas darbo vietas. Matome, kad darbdaviai, e, taip pat švietimo įstaigų atstovai, patarėjai yra būtini šiame procese. E, reikia, kaip galima geriau, geresnį užtikrinti prognozavimą dėl e, darbo rinkos poreikių. Ir tai galėtų pagerinti padėti darbo rinkoje. Reikia mums daugiau kompetencijų. E, reikia sustiprinti ESCO projektą ir kvalifikacijų ramsti ir švietimo ramsti. Jeigu pasižiūrėsime į darbo rinką, pamatysime, kad bedarbių yra, tarp bedarbių yra žmonių, kurių kvalifikacija nėra aukšta. Ir dabar, kai senesniai nekvalifikuoti darbuotojai išeina palaipsniui į pensiją, e, kiti žemą kvalifikaciją turintys darbuotojai rizikuoja nuola, tapti nuolatiniais bedarbiais. Ir jeigu bus pernelyg daug e, jaunų žmonių, kurie nebaigs mokyklos, tai taip pat reiškia, kad ateityje tie žmonės e, papildys nekvalifikuotą darbo jėgą ir jiems gali kilti labai daug e, sunkumų siekiant įsidarbinti. Uh, visuomeniai labai daug kainuoja žmonės, kurie nebaigia mokyklos. Ir tokia pozicija yra patvirtinta EPBO tyrimo, e, kuris buvo pristatytas per klausimą 2010 m. lapkričio mėnesį. E, švietimas, profesinis mokymas, ypač darbo vietoje, e, įvairių švietimo formų derinimas yra viena iš deramų galimybių, kuri e, padėtų jaunuoliams neturintiems pakankamai kvalifikacijos. Bet e, reikia tam ir tam tikrų techninių įgūdžių ir kompetencijų. Tokiu, jeigu e, darbo vietos darbdaviai bus pasirengę užtikrinti tokį mokymą, jauni žmonės galės susipažinti su reikalavimais darbo vietoje ir pasirengs geriau savo darbiniai karjerai. E, jauni žmonės galėtų įgyti tam tikrų žinių, įgūdžių, kompetencijų, išmoktų spręsti tam tikras problemas, geriau e, atlikti užduotis. Šiuo etapu labai yra svarbus e, darbdavių vaidmuo, kurį pripažins ir būsimi darbdaviai mokymasis visą gyvenimą yra inkorporuojamas į įvairias švietimo sritis ir tai taip pat labai svarbu darbo rinkai. Aukštasis e, mokslas e, taip pat svarbus užtikrinant e, aukštą kvalifikaciją. Tradicinis mokymas užtikrina vidutinio ligmens kvalifikacijas ir reikia išsilavinimo kvalifikacijų lygį e, kelti. E, Aukštasis e, mokymasis e, turėtų neapsiriboti tam tikrais siaurais dalykais. Turėtų siekti išeiti iš, iš tam tikrų ribų ir tokiu būdu žmonės įgavę aukštojo mokslo, įgyję aukštojo mokslo diplomą turėtų geresnės įsidarbinimo galimybės. Mokymasis darbo vietoje taip pat yra dažniausia testinio mokymo forma tiems, kurie turi darbą. Ir mokymas toks atitinka labiau darbo vietos poreikius. bet e, žmonės išpalikę šią įstaigą neturi pernelyg didelių galimybių įsidarbinti, nes e, jų įgyta kvalifikacija yra pritaikyta tik prie tam tikros e, įmonės poreikių. Iki 2012 metų valstybės narės bus baigusios E, tam tikrą procesą, kuriant nacionalinės kvalifikacijų sistemas, kurios bus susijėtos su Europos kvalifikacijų sistema. Ir bus atsižvelgta į visus kvalifikacijų tipus, visus e, rūšis ir bus numatytos sąlygos, kaip įgyti tam tikra, tikrus įgūdžius Egzistuoja iniciatyva nauji įgūdžiai naujoms darbo vietoms. Reikia pasakyti, kad ta programa ir kitos programos turi papildyti vieną kitas, o ne konkuruoti tarpusavyje. Dar keletą dalykų tarsiu apie finansavimą. Plėtojant europinės priemonės ir principus e, profesinio mokymo srityje, E, ir gyvendant svarbes reformas, plėtojant profesinio mokymo sistemas, e, labai svarbu yra taikyti atitinkamas finansavimo sistemas. Per e, krizės laikotarpį skirta yra daugiau netgi lėšų apmokyti darbuotojams. Sistemas dažnai, mokymo sistemas naudoja finansavimą iš įvairių šaltinių ir kolega iš TUK sakė, kad nežiūrint to, finansinės problemos neigiamai atsiliepia ir profesiniam mokymui. Viena iš išeičių būtų kurti partnerystės e, ir taikyti vertinimo kriterijus, kad būtų galima geriau panaudoti e, lėšas labai svarbu, kad būtų užtikrinta aukšta profesinio mokymo kokybė tiek jauniems, tiek e, vyresniems žmonėms. Dėkoju dabar. Pone Barbara Gestenberger iš Eurofound. Dėkoju, labai dėkoju už galimybę pasisakyti per uh, šį svarstymą. E, mūsų fondas Eurofound yra nuveikęs nemažai e, tuose srityse, kurios yra minimos jūsų pranešime, ponė pranešėja, tame tarpe ir kai kalbame apie flex security, e, darbo schemos, visai nesnei buvo panalizuotas mūsų fondo krizės e, kontekste ir e, tos studijos rezultatus jūs rasite tarp mūsų pateiktų dokumentų. Mes taip pat rėmėme e, priemonės, kurių tikslas yra aktyviau įtraukti jaunus žmonės į darbo rinką, bet šiandieną aš pakalbėsiu truputį apie kitus dalykus, apie kokybę apie kokybę, darbo kokybę ir užimtumo kokybę. Apskritai kokybė yra sudėtinga savoka, ji labai daugelypė, kai kalbam apie darbą, tai jis e, turi būti ne tik gerai apmokamas, e, ne tik e, duoti žmogui nuolatinį darbą, bet greta to yra daug labai kitų svarbių elementų žmogui Ir e, čia turime kalbėti apie tam tikrą sąrangą, kuri apimtų kelias e, dimencijas, kelius mat, matmenis. Ir visų pirma, mokslo bendruomenė kalba apie e, keturis tokius elementus, tiek mokslininkai, tiek ir Eurofound patvirtina būtent tokį požiūrį. Pirmoji išvada ko gero būtų tokia, kad labai svarbu apibrėžti, pamatuoti ir įvertinti, kas yra geras darbas ir kad tai vis dar yra neišspręsta problema. Iš tiesų susidurėma su visa virtinė iššūkių ir pranešime yra visa tai išvardinta. Tarkime, demogra demografinė krizė, jeigu norime, kad žmonės dirbtų ilgiau, tai tai yra tik tai įmanoma, jeigu prieinami darbai būtų tam tikros kokybės. E, ir čia turėsime atsižvelgti, sakysim, į sveikatos apsaugos e, elementą. E, jeigu galvosime apie darbo ir šeimos gyvenimo suderinimą, tai atsiranda dar vienas kriterijus ar dar vienas matmuo. Tai e, jau yra tam tikro balanso ieškojimo kriterijus. Na ir pagaliau e, yra ir e, įgūdžių įgyjimo ir panaudojimo dimensija. Bet tai dabar nuo teorijos pereikime prie labiau praktinės informacijos, ką mes apie tuos skirtingus atmenis sužinojame. Ir aš čia e, remsiuosi e, Europos darbo sąlygų peržiūrą, kurią mes atlikome. E, kalbant apie tai, ką galima būtų padaryti, kad žmonės ilgiau dirbtų, Reikia pasakyti, kad 82 e, pro, e, kad procentas žmonių, kurie galvoja, kad jie neblogai e, galėtų dirbti ir tada, kai pasieks e, didesnį negu 62 metų amžių, tokių žmonių skaičius išaugo nuo 77 iki 78 procentų. E, E, bet jeigu pažvelgsime, yra visai nemažai skirtumų tarp valstybių narių. Sakysime, Olandijoje žmonių, kurie galvoja, kad 60, pasiekę 60 metų jie dar gerai atliks savo darbą, yra virš 70 procentų, tuo tarpu Slovenijoje kiek daugiau kaip 20. Tai, kaip matote, yra tam tikra sąsija, sąsaja. sąsaja E, tarp to, kiek žmonių, e, pagyvenusio amžiaus žmonių išliks e, darbo rinkoje. Su kuo tai, susi, kuo tai paaiškinama? Tai susidurėma su tam tikra ergonominė rizika. Kuo labiau iškyla ergonominės rizikos faktorių, tokių kaip vibracija arba sunkių naštų e, kėlimas ir panašiai, e, tuo labiau tai paveikia neigiamai žmonių nusiteikimą dirbti po 60 metų. Bet yra ir socialinės rizikos, e, kurios užkarta kelią žmonėms ilgiau dirbti. Didelės įtampos reikalaujantis darbai, ypatingai kai žmonės dirba labai autonomiškai, jeigu pažvelgsime į tokius darbuotojus, tai daug mažesnis jų procentas sako, kad jie būtų pasirengę dirbti pasiekę 60 metų ir daugiau. Ir vėlgi, e, tai, e, ką galvoja e, darbininkai, daugiau ar mažiau atitinka tuos skaičius, kuriuos mes faktiškai randame analizuodami darbo jėgą. Kaip tas problemas galima būtų spręsti. Na, darbo organizacijos pakeitimas būtų vienas iš galimybių, bet reikalas tas, kad kai kurie darbai e, savaime jau reiškia didelį intensyvumą ir fizinį darbą. Taigi darbuotojas tada nebeturės pasirinkimo arba išeiti iš darbo rinkos, arba pereiti kitą darbą. Ir e, tie darbuotojai, kurie e, susiduria su būtinybė pakeisti darbą, tai žvelgiant į juos, e, matome, kad tie, kurie savo karjeros metu reguliariai savo kvalifikaciją tobulino, e, turi didesnį šansą išlikti. Taip pat mes matome, kad prieiga prie e, rengimo, prie mokymų su amžiumi mažėja. Ir, sakysime, smarkiai mažėja taip pat ir procentas tų žmonių, kurie pasiekia 50 metų, darbuotojų sąskaitą gali patobulinti savo kvalifikaciją. Mes žinome, kad bendrovės galvoja apie darbo kokybės pagernimą ir galvoja apie tai ne dėl altruizmo, o dėl to, kad tikisi, kad tai teigiamai paveiks atskirų invalid, e, individų darbą. Tiek atskirai, individualiai, tiek ir kolektyviai. Mes pažiūrėjome keletą bendrovių ir paieškojame sąsajos tarp kokybės, e, darbo kokybės ir e, darbuotojų darbo našumo mes labai aiškiai pamatome sąsajas, e, kad e, e, ta prasme, kad geras apmokymas visada veda prie bendrovės galimybės atliepti į vartotojų poreikis. Taip pat aiški sąsaja tarp darbo ir e, šeimos gyvenimo e, balanso. E, atrodytų, kad bendrovės galėtų naudotis jiems prieinamais instrumentais, nes tai galėtų sukurti geresnė, geresnės kokybės darbą, bet taip pat ir prisidėtų prie pačių bendrovių sėkmės. Mūsų analizė parodė, kad e, kuomet būtent tokia praktika yra taikoma, e, tai e, bendrovė pasiekia našumą, kuris yra geresnis negu kad vidutinis. Taigi yra įrodymų, kad gera darbo kokybė yra susijusi su geru darbo organizavimu. Tai taip pat galime įrodyti statistiškai. Dėkuoju. Sažydo. Dėkuoju dabar paskutinis pasisakymas. Kalbės e, įgūdžių darbo rinkos ekspertas pa, ponas e, Mike Campbell. Ačiū pirmininkė, malonu pasislankytis, pabandysiu uh, per šešias minutės apibendrinti 20 metų savo gyvenimo, ne, nelengva, o gal ir kaip tik tai lengva. Kalbant apie naujų darbo vietų ir įgūdžių darbo tvarkę, tai labai įdomi darbo tvarkė, lemiamos svarbos. Sveikinu komisijos ataskaitą ir tikiuosi, kad per porą minučių sugebėsiu pridėti tam tikros vertės. Aišku, yra ryšys tarp įgūdžių ir darbo vietų, tačiau e, taip pat e, sėtusi, sėtusi su darbo rinkos e, veikimu, jos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyrą. Barbara kalbėjo apie darbo vietų kokybės didinimą. Tai ir su tuo susiję, jeigu galėtume pereiti prie kitos skaidrės, tai um, jeigu manote, kad šiandien turim problemų, mano nuomonė, ateityje bus kur kas didesnių ir iššūkių ir galimybių, nes visus iššūkius galima paversti galimybėmis, jeigu imsimės tinkamų veiksmų. Tačiau iš esmės vyksta esminiai poslinkiai ekonomikoje, darbo rinkoje. Uh, ir e, kaip, e, kaip tik tai keičiasi, todėl ir įgūdžiai, kurių, kurių reikia atsižvelgiant į technologiją, socialinius pokyčius, ekonominius pokyčius. Ir šioje diagramoje matome kaip tik tai apibendrinta 200 puslapio ataskaita. Iš esmės, uh, E, dauguma e, šių pokyčių keičia įgūdžius, kurių reikia e, tam, kad būtų užtikrintas dalyvavimas darbo rinkoje ir kad darbo rinka veiktų sėkmingai. Ir tai iššūkės ir, ir žmonėms, ir darbdaviams. Ir, Dabar iš tiesų tai reiškia, kad abi pusės laimė ir darbuotojai, ir darbdaviai. Ar, arba jeigu nepasisektų to išspręsti, tai nelaimėtų nei viena dėja iš šių pusių. Kita skaidrė, ką reikėtų padaryti, tai visų pirma, parengti tinkamą strategiją, sukurti tinkamą sistemą ir netrukus pristatysiu šitą diagramą. Ja parengėme organizacijoje kurioje dirbau porą pastarųjų metų, tai Junktinės karalystės užimtumo komisija. Ta diagrama turbūt skirta ne vien tik tai Junktiniai karalystiai, tai labai įdomus darbas, kuris buvo nuveiktas šioje srityje. Mes teikiame rekomendacijas Junktinės karalystės vyri, vyriaus, vyriausybei dėl politikos taikomos įgūdžiams ir darbo vietams ir kas turėtų esminės reikšmės. Tai svarbiausia, kad turi būti nepriklausoma e, institucija, kad būtų kad yra ir socialiniai partneriai. E, mes buvom nepriklausomi nuo vyriausybės ir e, kaip tik tai todėl galime pateikti radikalių pasiūlymų dėl darbo rinkos pakeitimų. Žinoma, įgūdžiai atsigavimui labai e, svarbus yra, bet nepatogi tiesa yra, kad e, įgūdžių mokymo lygis ES E, yra labai e, žemas ir iš tiesų dauguma e, darbuotojų, tiksliau ketvirtis darbuotojų nėra pasirengę 20-ųjų metų darbo rinkai, taigi ko mums reikėtų, reikėtų sustelkti galutinį tikslą, tai būtų gerovė, klėstėjimas ir kas tas galutinis tikslas, tai tai e, e, didesnė gerovė, kalbant apie e, našumą, žmonių pajamas, užimtumą, kalbant apie lygybę ir kaip tai galima padaryti. Trys būdai būtų, reikėtų tobulinti įgūdžius, pasulą įgūdžių didinti, taip pat reikėtų geresnio atitikimo tarp darbo vietų ir įgūdžių, kurių reikia. Iš tiesų, ekonomiškai neprasminga tobulinti ar įgūdžius, ar įgyti įgūdžius, kurių nereikia poveikio ekonomikai, nes iš tikrųjų dėl to žmonės bus tik tai nelaimingi. Ir galiausiai trūkstama e, galvosūkio detalę, tai reikėtų didinti e, darbdavių e, užmojus, nes e, iš esmės įgūdžiai ir darbo vietos priklauso nuo to, ko siekia darbdaviai. Ir darbdavių elgesys turės minės svarbos darbo vietų darbo atverkiai. Taigi reikėtų susijęti užimtumo, darbo rinkos politiką, profesinio rengimo politiką su. Būtent su tuo ir galiausiai norėčiau paminėti tai, kas trumpintai vadinu PUMA. Tai e, iš tikrųjų būtų bendras e, rezultatas, tai yra politikos e, veiksmai viso to, ką aš minėjau. Tai įgūdžių tobulinimas, užmojo didinimas ir jų suderinimas. Toliau. Uh, E, matome tiesiog išplėstą diagramą to, ką pirmą matėme. Dabar norėčiau e, panagrinėti atskiras sudėdamasias gerovės dalis. E, tai būtų įgūdžių tobulinimas, jų suderinimas su, da, su darbo vietomis ir darbdavių užmojai. Visų pirma, turėtumėm geriau argumentuoti, kokių e, įgūdžių reikia, kam to reikia. Reikėtų raginti ir žmonės, ir bendrovės investuoti į įgūdžius. Mums reikėtų daugiau informacijos, kur kas daugiau skaidrumo darbo rinkoje. Ir, aišku, reikėtų e, kur kas geriau e, konsultuoti ir jaunimą, ir, ir su ir suaugusius. Ir aišku, reikėtų, kad kokybiškas paslaugas teiktų ir universitetai, kitos mokymo įstaigos. Svarbu, kad tai, ką tos įstaigos e, e, daro, e, atitiktų to siekius, kad paslaugos būtų naudingos, taip pat svarbu, ką daro darbdaviai, jų investicijos, jų dalyvavimas. Uh, Ir dar labai svarbus dalykas yra, aišku, viešasis e, finansavimas. Mums reikėtų galvoti apie ekonomiškai naudingas e, priemonės ir e, būtent tuo reikėtų remtis. Toliau labai svarbu suderinti įgūdžius, su, kurie yra, kurie yra su tuo, ko reikia. nes yra ir trūkumas įžu, į, e, įgūdžių, ir spragos, ir dėl to yra nedarbas, ne arba nepakankamas uh, užimtumas, prioritetas turėtų būti ekonomiškai vertingi uh, įgūdžiai ir, aišku, labai svarbu tai, ką daro uh, SEDEFOPAS, yra numatymas to, ko reikės ir iš tikrųjų reikėtų pasinaudoti tą informaciją, Ir e, labai dažnai Europoje taip atsitinka. Taigi problema yra ne informacijos trūkumas, o, o tai, e, kas, kas naudoja, kas supranta tą informaciją, yra labai svarbu. Taip pat e, siūlyčiau labiau, labiau susikoncentruoti į rezultatus, tai nepakankamai akcentuojama yra naujų įgūdžių darbo vietų darbo atverkėje. Ir Iš tiesų, pas, mokymo paslaugų tiekėjams turi būti atlyginama pagal jų moksleivių rezultatus. Ir čia, žinoma, tarpininkai labai svarbus būtų, tai ir na, darbo biržos, ir sektorių tarybos toliau, darbdavių užmojai, kaip, kaip sakiau, įgūdžių poreikis, tas išvestinis poreikis priklauso nuo ekonomikos ir e, ne tik tai ekonominio nuosmukio metu, e, tai priklauso ir nuo e, ekonomikos struktūros, subalansavimo. Čia ir verslo strategija labai svarbi būtų pažvelgti į įmonių vidų labai svarbu yra. Reikia e, stiprių, e, stiprių vadovų, ypač smulkiose e, verslo įmonėse. Mums reikėtų efektyviau naudotis turimais įgūdžiais. Taigi, galiausiai, jeigu viską susijėtumėm kitoje skaidrėje, kokios būtų, kokie svarbiausia būtų prioritetai visų pirma, reikėtų sutarti dėl darbo atvarkės, reikėtų, kad aktyviai dalyvautų E, socialiniai partneriai, valstybių narių vyriausybės, e, žinoma, e, visos Europos institucijos, taip pat ir komisija, reikia ilgalaikio įsipareigojimo, mums taip pat reikia naujo sveiko proto naujam amžiui, bet Volteras yra pasakęs, kad tas sveikas pro, protas ne visuomet yra toks labai jau sveikas ir, ir bendras. Tačiau esu tikras, kad jei stengsimės mums pasiseks, taigi turėtumėm labiau e, susijęti mokslą e, su e, darbu, turėtumėm susijęti įgūdžių tobulinimą su darbdavių užmojais. Tačiau svarbiausia ir tuo baigsiu kad e, visas e, finansinio taupimo priemonių klausimas labai, labai svarbus yra e, ir ne, negalime užmesti visko, visko visuomeniai. Tai iš tikrųjų mums reikėtų iš esmės pakeisti darbdavių darbuotojų e, santykius ir e, ekonominio naudingumo prasme tai galima padaryti e, labai pigiai, neleidžiant labai daug viešųjų lėšų. Ir paskutinė skaidrė, kodėl apie tai diskutuojame. Darbo jėga turinti nepakankamus E, įgūdžius ir, ir patys gyvena blogiau ir dėl to mūsų gyvenimai yra e, blogesniai ir aišku kvalifikuota darbo jėga ir savo gyvenimus praturtina ir mūsų gyvenimus. Dėkui. Labai ačiū už tokį įdomų pasisakymą. Galiausiai pabaigoje suteiksiu žodį e, pranešėjai, dabar kalbės Labai ačiū, dėkuoju visiems svečiams. Labai dėkuoju visiems e, svečiams už pasisakymus. E, labai svarbus yra darbo rinkos poreikiai. E, daktaras Campbell pristatė mums strategiją ir reikia pasakyti, kad mums trūksta informacijos apie pažangęją praktika, trūksta gerų institucijų bendradarbiavimo pavyzdžių, kalbu apie darbdavius ir darbuotojus ir apie e, bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo įstaigų. Jeigu nebus bendradarbiavimo tarp minėtų trijų partnerių, tai nepasieksime norimo rezultato. Galbūt galėtumėte mums pateikti konkrečių pavyzdžių gero bendradarbiavimo. Pone Mari, dėkoju, dėkoju Reginai Bastos už tai, kad surengė šį labai įdomų klausimą. Kalbame apie esminės problemas ir norėčiau paminėti du ar tris labai daug problemų keliančius aspektus. Pirmasis bendras kvalifikacijų įgūdžių lygio pakėlimas. Reikia jį priderinti prie ateities darbo vietų poreikio. Darbo vietos reikalavimai joms pasikeis ir reikia e, kelti klausimą, kaip suderinti tuos du veiksmus. E, gerinti įgūdžių lygį ir e, gerinti taip pat darbo vietų kokybę. Tai yra e, klausimai, kurie bus aktualūs visoms valstybėms ir jos iš karto turi reaguoti. Antras dalykas, kaip galvojant apie mokymą ir įmonių poreikius, kurie skiriasi, kaip reikėtų suderinti ir laiką. Pavyzdžiui, e, mokymo laikas yra kol kas e, ilgesnis negu kad e, tam tikri darbo vietos poreikiai ir kaip suderinti tą laikotarpį. Trečias dalykas. Jūs pasiūlėte mokėti mokytojams už rezultatus. Aš šiek tiek abejoju tuo nes tikslas yra apmokyti visus ir vargu ar e, daug e, žmonių dirbančių mokymo srityje e, norės prisijungti prie tokios sistemos, kur atlyginimas bus mokamas pagal mokymo rezultatus. Dėkuoju. Dabar ponas Kristensen paskutinis. Dėkuoju. Pirmininkė. Nežinau, ar turime laiko ilgai kalbėti, taigi trumpas klausimas. Jūs kalbėjote apie lankstumą ir užimtumo garantijas. Bet jeigu pasižiūrėsime į tai, kas vyksta per pastaruosius keletą metų šioje srityje matome, kad didėja investicijos į lankstumą ir mažėja investicijų į saugumo aspektus. Ką daryti, kad užtikrintume deramą pusiausvyrą šioje srityje, saugumo užimtumo e, garantijų srityje? Aš matau iš savo šalies Danijos, kad vis tik tai nėra viskas labai lankstu Jeigu esi bedarbis, e, gauni bedarbio pašalpą, e, yra numatoma tam tikra pagalba, tai yra šiaip svaru, bet kaip jūs atsakytumėte į šį klausimą? Pone Bastos, ar norėtumėte jūs ką nors pasakyti? Dėkuoju, pirmininkė. Labai nuoširdžiai dėkuoju visiems ekspertams už puikius pasisakymus. Man kelia susirūpinimą dabartinė tebesitęsanti krizė. Ir krizė paveikia visas priemonės, visus veiksmus, kurių reikia imtis ES darbo rinkoje, kad užtikrintume konkurencingumą, produktyvumą ir kad deramai sureaguotume į, sureaguotume į globalizacijos keliamus uždavinius. Saugumo žimtumo garantijų klausimas buvo mm, paminėtas visų ekspertų, taip pat socialinė uh, užimtumo politika darbo rinkos per atinčius metus turės reaguoti į poreikius kylančius. Tai reiškia, kad reikia taikyti protingą požiūrį investicijos į švietimą, mokymas į visą gyvenimą yra nepaprastai svarbios, jeigu norime užtikrinti augimą ir darbo vietas Europoje, socialinis dialogas, socialinių partnerių vaidmuo būtų viena iš išeičių atremiant dabartinius iššūkius turime deramai e, E, suvokti, kad mūsų išeities taškas yra neigiamas. Europa dabar kenčia nuo taupimo priemonių kai kurios valstybės narės. Tačiau mes neturėtume pernelyg aukštai pakelti kartelės. Reikia kalbėti apie tai, kad reikia daugiau darbo vietų, daugiau geresnių įgūdžių tam, kad galėtume užsitikrinti geresnį ekonomikos augimą. Taigi dar kartą dėkoju visiems ekspertams už mintis. Dėkoju. Ar kas nors iš ekspertų dar norėtų uh, atsakyti iš, į pono Kristenseno klausimą konkrečiai? Pone Campbell, ne? Uh, pone Gerstenberger? Negaliu nieko pažadėti, bandysiu Dėl diskusijų susijusių su saugumo užimtumo garantijomis ir šiuo, šią priemonę krizės akivaizdoje. Tai yra susijęs su trumpalaikio įdarbinimo programomis. Užtikrinama darbo vietos ir pajamų, darbo vietos ir pajamų saugumas kartais net e, taikomas nulio valandų išdirbtų režimas, bet pajamos yra e, užtikrinamos, kurios prilyksta nedarbi, bedarbio pašalpai. Ko trūksta šiuose sistemuose mokymo elemento? Jeigu žmogus nedirba, galima sakyti, kad tą e, laiką puikiai būtų galima panaudoti naujiems įgūdžiams įgyti. Aišku, mokymo kursus reikėtų atitinkamai priderinti, taikyti vairius modulius, nes niekas nežino, kiek trūks tas trumpalaikio įdarbinimo laikotarpis. Taigi reikia labai daug lankstumo iš tų, kurie teikia mokymus pusės reikia taip pat ir sureaguoti į poreikius. Tai yra vienas iš silpnųjų aspektų, bet e, šiaip galime pasakyti, kad tos e, sistemos saugumo užimtumų garantijų kontekste yra nepaprastai geros. Tik reikėtų dar, kad būtų sureaguota į mokymo poreikius tam tikrų me, e, momentų. Ačiū dabar ponas Vincentinė. pratęsiu kolegės pasisakymą. Tiesą sakant, ji pasakė būtent tai, ką ir aš norėjau pasakyti. Yra nema, nemažai žmonių, kur um, flex security principas yra gana sėkmingai talkom, ta, taikomas. Krizė uh, sukūrė nesaugių darbo vietų e, pasiūlos bumą. Paskui darbo vietų ėmė mažėti ir nebuvo jokio darbuotojų apsaugos mechanizmo, kuris galėtų juos apsaugoti nuo tų krizės pasiekmių. Mums reikėtų vis tik tai e, derinti socialinės išmokas, kurios turi didėti krizės metu, o ne būti apkarpamas, e, nes e, reikia padidinto socialinio saugumo. Ir tuo pat metu tai reikėtų derinti su darbuotojų įgūdžių tobulinimu ir kvalifikacijos tobulinimu reikalas tas, kad e, už krizę teko sumokėti būtent darbuotojams. Ir vienintelis tikras būdas šią problemą išspręsti, e, tame tarpe ir e, tai, kad nėra sinchroniškumo tarp e, bendrovių poreikių ir darbuotojų turimų įgūdžių, vienintelis būdas tą išspręsti yra tikras e, socialinis dialogas. Dialogas tarp darbdavių ir profsąjungų. Tik tai per tą dialogą galima susivokti, kokie yra darbo rinkoje įgūdžių, kvalifikacijų poreikiai ir galima susivokti, ką e, darbdaviai ir darbuotojai nacionalinių, regioninių ar Europos lygmenių galėtų draugę nuveikti, kad e, vyriausybės e, pakoreguotų savo e, profesinio rengimo sistemas atsižvelgiant į rinkos paklausą. Tuo tarpu dažnai socialinio dialogo veiksmingumui e, daroma žala, vietoj to, kad jis būtų remiamas e, šiuo sunkiu metu. E, mes taip pat turime turėti galvoje tai, kad po krizės padėtis gali smarkiai keistis. Europos komisijos darbo tvarkė skirta naujoms darbo vietoms ir įgūdžiams skatinti buvo parengta iki krizės. Dabar mums reikia atsižvelgti į kitus poreikius, mums reikia kurti naujas darbo vietas ir tada jau pamatysime, kokie yra bendrovių kvalifikacijos poreikiai. Pirmininkė, dėkoju. Man atrodo, dabar e, mūsų paskeitimas nuomonėmis jau eina į pabaigą. Noriu mūsų pranešėjai palinkėti kuo geriausios sėkmės. Mes svarstysime šį pranešimą Liepos 12-13 dieną. Ir aš tikrai manau, kad šios dienos pasisakymai suteikė jai daug. E, daug minčių pamastymui. Dėkoju visiems dalyvausiems, taip pat dėkoju ir vertėjams. Viso gero.